So, so, so, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen an einem sonnigen gerbiami... Mittag. Labą dieną, gerbiami kolegos. Puiki pavasario popietė, tačiau nepaisant to, mes čia turime posėdžiauti. Alčydė de Gaspari salėje. Alčydė de Gaspari salėje. Taigi mūsų vieta ne Luksemburgo aikštėje, o Alčydė de Gaspari salėje. Ir, aišku, turime išsame darbo tvarkę, kaip visada. Pirmasis punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Ja jau patvirtinome. Toliau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du renginius, dėl kurių sutarėme balandžio 19 dieną, tai yra kitą savaitę, vyks renginys su nacionaliniu parlamento atstovais, jo tema yra klimato apsauga. Tikiuosi, kad dauguma jūsų dalyvaus tame renginyje ir kad mes su nacionaliniu parlamentu kolegomis galėsime išnagrinėti šią temą ir pasirenkti būsimai klimato kaitos konferencijai. Taip pat sutarėme ir dėl seminaro, dėl, dėl Sevezo 3 direktyvos ir Ji, šis seminaras įvyks šią savaitę, trečiadienį nuo 14 iki 16.30 Jan, 6, Jan 6Q2 salėje. Ir man džiugu pranešti, kad taip pat daugelis mūsų kolegų dalyvaus. Kris Deivis paprašė žodžio, prašau. General, heading, Chairman, I'd, I'd like you... Norėčiau padaryti pastabą dėl jūsų pranešimų, pirmininkė. Kaip jūs žinote, iš pirmininkų, sui, pirmininkų suiga nagrinėjo koreliacinių lentelių temą ir yra aišku, kad nuo kovo mėnesio parlamento politika turėtų būti tokia. E, parlamentas turėtų informuoti tarybą dėl sprendimo įtraukti koreliacinės lenteles. Praėjusią savaitę Strasbūrę kai mes nagrinėjome direktyvą Žemės ūkio komitete ir kai kalbėjome apie koreliacinių lentelių įtraukimą, buvo kalbama apie būsimas diskusija su taryba, kad tai būtų patvirtinta kaip įprastinė procedūra. Tačiau pranešėjas siūlo ištrinti koreliacinės lenteles. Man atrodo, kad tai yra problema, nes pirmininkų suiga turėtų informuoti parlamento narius apie mūsų politinius sprendimus. Ir norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs sekretoriatui e, pateiktumėte klausimą, kad koksai, kokia yra pirmininkų suigos pozicija šiuo klausimu. Ir kokia yra komitetų vadovų pozicija šiuo klausimu? Good, Chris Davis is, uh... Gerai, Kris Deivis, aš siūlyčiau šį klausimą išspręsti rytoj koordinatorių posėdėje. Galėsime pažvel pažvelgti kitus šių diskusijų aspektus. Taip pat norėčiau pasveikinti ponę Sofiją Okoni atvykusiai mūsų posėdį. ponė Sui yra dabar Prancūzijoje, o jūs esate mūsų komiteto narė vietoj jos. Taigi sveikinu, gerbiamą kolegę. Dabar galime eiti prie trečiojo darbo tvarkės punktų. Tai yra posėdžių protokolų tvirtinimas. Čia kalbame apie kovo 7 ir sausio 24-26 dienos e, posėdžių protokolus. Jeigu nėra jokių pastabų, tai tuomet tvirtiname protokolus. Toliau kitas mūsų klausimas yra ketvirtas darbo tvarkės punktas - teminė atliekų prevencijos ir perdirbimo strategija. Koordinatorių posėdyje mes sutarėme pakviesti komisiją į savo posėdį, kad galėtume panagrinėti šią temą. ponė Soledad Blanko, aplinkosaugos generalinio direktorato direktorė, atvyko į mūsų posėdį, taigi suteikiu Jums žodį. Prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū komitetui už kvietimą komisijai, siekiant pristatyti pagrindinius aspektus susijusius su atliekų perdirbimo pranešimu. Jis buvo patvirtintas sausio 19 dieną, perduotas kitoms institucijoms ir Tai yra pranešimas dėl strategijos, kuri buvo patvirtinta 2005 gruodį. Ir e, šią strategiją <clears throat> įkvėpė gyvybės e, aplinkosaugos šeši projektai ir pranešimas, kurį dabar svarstate, susijęs su svarbiausiais komisijos veiksmais įgyvenančio teminę strategiją. Taip pat yra pateikiamas strategijos įgyvendinimo vertinimas mm, atliekų prevencijos ir perdirbimo srityje, taip pat e, siūloma, kokiu veiksmu reikia imtis ateitie, pateikiami taip pat statistiniai duomenys priedosi pagal atskiras valstybės narės. Norėčiau Jums trumpai pristatyti šio prašymo tris dalis, kurias ką tik minėjau, turintą minėjo komisijos veiksmus įgyvendinant teminę atlikų perdirbimo strategiją. Komisija nuo 2005 metų dėjo daug pastangų, kad supaprastintų ir <clears throat> modernizuotų teisės aktus po to, kai buvo patvirtinta strategija. Galbūt pagrindinis to pavyzdys būtų 2008 metais patvirtinta e, peržiūrėta atliekų tvarkymo pagrindų direktyva, kurioje patvirtintos pagrindinės e, politinės nuostatos, e, nustatyta atliekų hierarchija, numatom, numatyta prievalė valstybėms narėms vykdyti e, atliekų prevencijos programas 14 metų ir nustatyti atliekų perdirbimo hierarchiją. Eurostat įsteigė atitinkamą E, duomenų apie atliekas e, kaupimo tarnybą. Taip pat buvo patvirtinti naujieji elektros elektronikos atliekų perdirbimo tikslai, kurie buvo įtraukti į e, direktyvą, kurios šiuo metu baigėsi pirmasis svarstymas ir kuri yra perduota antram svarstymui. Keltas komentarų dėl atliekų hierarchijos susijusios su atliekų kaupimu ir tvarkymu. Dėl atliekų kaupimo praeitų metų mėnesį patvirtintas pranešimas rodo, kad padėtis yra netokia paprasta. Reikia pripažinti, kad atliekų kiekiai padidėjo atskiriose valstybėse narėse, tačiau atliekų kiekis lyginant su bendravidos produkto didėjimu yra mažesnis ir tai yra gera žinia. Kol kas ES nesugebėjome sumažinti bendrų atliekų apimčių, net ir turint omenyje, kad nuo 2008 metų apimtis po truputį mažėja, tačiau dar reikia tęsti stebėsenos darbus, kad galėtume įvertinti, ar iš tikrųjų mažiname atliekų apimtis, ar tas atliekų mažėjimas yra susijęs su ekonomikos krize. Turite menyje, kad atliekų kiekiai e, didėja mažesnių tempų nei auga bendras vidaus produktas, reikia tuo pačiu atkreipti dėmesį, kad atliekų gamybos mastai atskirose valstybės narėse ypatingai vienam namų ūkiui tenkantis labai skiriasi. Vidurkis ES vienam namų ūkiai yra 500 kg, lyginant su Junktinėmis valstybėmis, ten vidurkis yra 750 kg, tačiau taip pat esame didžiulio skirtumo tarp valstybių narių. Ir e, tas spektras siekia nuo 300 kg iki e, e, maždaug 800 kg. Tokia yra amplitudė remiantis vietos uh, valdžios struktūrų duomenimis galime teikti, kad e, e, būtinių atliekų srityje tik Vokietijoje 10 procentų buvo sumažintos e, bendros atliekų apimtis. Tačiau, kaip minėjau, bendrasis kiekis taip pat ir perdirbtų atliekų Europos Sąjungoje padidėjo. 2008-aisiais Iš viso buvo perdirbama 38 procentai atliekų, o 2005 buvo 5 procentais mažiau. E, ir todėl tai yra taip pat gera žinia, nes perdirbamo atlikų kiekis didėja, taip pat e, ma mažiau atlikų yra gabenama į savartynus. Nuo 65 procentų visų atliekų, kurios būdavo vežamas į savartynus, dabar tas kiekis sumažėjo per e, pastarosius 20 metų iki 45 procentų. Kai kurios valstybės narės tuo tarpu beveik panaikino savo teritorijų savartynus, e, tuo tarpu kitos praktiškai yra priklausomos nuo savartynų ir į jas, į juos pila savo atlikas. Svarstydami tą padėtį mes prieėmė išvados, kad e, tokia padėtis yra susijusi su fiskalinėmis priemonėmis, su švietimu vykdomų atitinkamosios rytise susijusiuose su atliekų perdirbimu ir kitų aspektų pranešime yra taip pat e, bandoma prognozuoti, e, kokias bus ateities tendencijos atliekų perdirbimo srityje. Daugiausiai dėmesio skiriama e, išteklių tausojimo, žaliavų tausojimui ir būtent perdirba, perdirbdami atliekas mes e, padidiname e, tausojamų žaliavų dalį. Taip pat siekiame, kaip manoma, daugiau perdirbtų medžiagų naudoti gamybos procese. Europos Sąjunga stengiasi vadovautis šiuo požiūriu. Tokiu būdu e, stengiantis mažinti šiltame efekto dujų išmetimą, nes e, sumažinus savartynų kiekį, padidinus perdirbimo apimtis būtų galima sumažinti e, iki 2020 metų CO2 išmetimą į aplinką nuo 19 iki 31 procento. Pavyzdžiui, sumažinus būtinių atliekų kiekius ir padidinant atliekų perdirbimo apimtis būtų galima pasinaudoti didžiuliu potencialu siekiant mažinti anglės dioksido išmetimą. Taip pat ateityje formuojant politinės nuostatas reikia labiau atsižvelgti į e, gamyboje naudojamų medžiagų aplinkosauginį poveikį, naudojant kaip manoma kenksmingesnės, siekiant naudoti kaip įmanoma kenksmingesnės, mažiau kenksmingas medžiagas. Ir mm, tai yra viena iš pagrindinių tausių žaliavų naudojimo prielaidų. Dėl įgyvendinimo jams ir toliau skirsime pagrindinį dėmesį. Mes e, padidinome pastangas, kad atitinkami teisės aktai būtų geriau gyvendinami valstybėse narėse, tačiau vis dar 2009 metais 20 procentų e, atveju aplinkosaugos srityje, kuomet pažeidžiami teisės, teisės aktai yra susiję su atliekų tvarkymu arba apskritai atliekomis. Mes siekiame padėti valstybėms, kurios e, šioje srityje netaip gerai tvarkosi, rasti geresnius sprendimus ir pasivyti pirmaujančius Europos Sąjungos šalis. Esame tam tikrų sunkumų, kurie susiję su uh, nepakankamai žmogiškaisiais ištekliais. Šią problemą taip pat turime spręsti. Na ir apibendrindama, ponė pirmininkė, galiu pasakyti, kad pagrindiniai iššūkiai, kurie mūsų laukia, tai yra. Uh, <clears throat> atliekų politikos konsolidavimas ir e, sąsajos su kitomis politikos sritimis. Mes siekime imti čia praktinių veiksmų. Komisija pateiks atitinkamus pasiūlymus e, dėl veiksmų, tačiau jų taip pat turės imtis ir valstybės narės. Kita vertus, mes turime e, labiau sieti tausų išteklių valdymą su atliekų tvarkymo politiką. Mes pateiksime atitinkamas iniciatyvas, turint omenyje tvarų vartojimo ir gamybos planą e, bei e, žaliavų politikos įgyvendinimą. Galiu pasakyti, kad e, atitinkamus dokumentus yra atskiri skyriai dėl tausumo susijusio su žaliavų naudojimu. Taip pat peržiūrėsime atliekų perdirbimo pagal e, atliekų pagrindų direktyvą tikslus 2014 metais ir naudodamėsi tą progą mes galėsime peržiūrėti kitus perdirbimo tikslus, siekdami geriau konsoliduoti teisėkuros darbą pastebėsime, kaip yra gyvendinama atliekų pagrindų direktyva ir e, atliekų tvarkymo bei prevencijos planai nacionaliniu lygmeniu. Užtikrinsime atitinkamą finansinę paramą valstybėms narėms per ES fondus įgyvendinant atliekų pagrindų direktyvą ir užtikrinant atitinkamą atliekų perdirbimo hierarchiją Tiek būtų pagrindinės informacijos apie šį prašymą, tačiau esame pasirengę atsakyti taip pat į klausimus, jeigu tokių kiltų. Ačiū. Dėkoju už šios temos pristatymą. Atlikos iš tiesų yra labai svarbi tema aplinkosaugos politikos rytyje ir yra ypatingai dideli šios temos ryšiai su klimato kaita, su aplinkos apsauga Trys kolegos nori pasakyti. Pirmasis Karl-Heinz Florence. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti žaviai komisijos atstoviai, bet sutikčiau su jie tik dėl dviejų aspektų. Girdėjau iš generalinio direktorato, aplinkosaugos generalinio direktorato, kad jiems labai trūksta darbuotvarkių, e, darbuotojų, atsiprašau. Ir E, komisija negali susitvarkyti su visomis užduotimis. Taip pat aš pritariu, kad tai yra labai sudėtinga tema ir kad valstybės narės yra nustatę savo teisės aktus šioje srityje, tačiau čia ir baigėsi mano teigiamos mintis, o šiaip norėčiau pripažinti, kad uh, Jau keletą metų stebiu atliekų tvarkymo politiką ir man ši tema yra didžiausias mūsų pralaimėjimas. Skirtumai tarp senųjų valstybių narių, pavyzdžiui, tarp Vokietijos ir Prancūzijos arba Vokietijos ir Junktinės karalystės yra didesni negu skirtumai, pavyzdžiui, tarp Vokietijos ir Bulgarijos. Senosios valstybės narės visiškai nesirūpina, kad įgyvendintų atliekos, atliekų tvarkymo pagrindų direktyvą. Nors ta direktyva buvo pagrind, pakeista prieš dviejus metus. Ir kol kas e, dar standartų nustatymo kompetencija yra valstybių narių kompetencija. Ir jeigu mes pasieksime diskusijas ministrų taryboje, o ten turime daug pažįstamų ir paklausysime, ką jie kalba apie žaliavų politiką, tai Pavyzdžiui, praėjusiame tarybos posėdėje visi labai džiaugiasi ir sakė, kad viskas yra labai svarbu, tačiau po valandos tie patys ministrai balsavo dėl elektroninio atliekų direktyvos ir, aišku, mano manimu, jie pasielgė ne visai taip, kaip aš tikėjausi, tačiau jie negalėjo susitarti dėl kelių esminių paprastų europinių taisyklių. Todėl man atrodo, kad mes valstybėms narėms turime atkišti veidrodį, kad jos pasižiūrėtų į save ir kad suvoktų, kokie yra baisus trūkumai šioje srityje ir kad jos turėtų kažką daryti, kad pašalintų tuos trūkumus. Ir tikriausiai komisija pati savo raunasi plaukus, matydama, ką daro, daro valstybės narės. Pavyzdžiui, man trūksta ir tokio dalyko, kad ir to, kad, pavyzdžiui, komisija uh, neinicijavo aukštos kokybės savartynų direktyvos. Mes matome, kad jau per tuos 20 metų, kai vykdoma atliekų tvarkymo politika, ta politika žlugo. Tačiau mes turime savo išsikelti ne tik trumpalaikius tikslus, bet turime galvoti ir apie ilgalaikius tikslus ir turime kalbėti apie atliekų hierarchijos lankstumą, nes tai yra lyga. E, dėl to, kad šioje srityje daroma viskas, kas norima, nes nėra konkrečių ir aiškiai suformuluotų nuostatų. Pone pirmininkė, net ir Vokietijoje yra stumdama, stumdama nuo vieno prie kito, nes nėra aiškių taisyklių šioje srityje. Ir net, neturiu daugiau ką čia pasakyti. Taigi, ponė pirmininkė, ši, ši tema. E, ši politika yra vykdoma prastai ir mes turime paremti komisiją šioje srityje, kad būtų įgyvendinta tai, kas jau seniai priimta. Dėkoju, sako pirmininkas, mes dar darysime Vitorijo Prodi. Vitorijo. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Dėkoju komisijos atstovai už jos pasisakymą. Labai svarbu yra paaiškinti piliečiams visų pirma, kad tai nėra atliekos, kad tai yra ištekliai. Ypač kai eina kalba apie įvairiausias rušiuotas atliekas. Labai svarbu, kad tai būtų pripažinta labai naudingais ištekliais, jeigu tokias atliekas tinkamai sutvarkoma ir, ir perdirbame. Tai reikėtų visą tai perkelti atitinkamai, kad atsispindėtų atliekų tvarkymo, perdirbimo visoje apmokestinimo tvarkoje, kad būtų piliečiui labai akivaizdu, jog iš tokių atliekų, jeigu su jomis tinkamai, jeigu jos tinkamai sutvarkomos, tai galima iš jų gauti e, pajamų, nes tai yra naudingas išteklius. Kris Deivis. Uh, Galiu pakartoti, ką Karl Heinz paraš, pasakė tik, aš labai pritarčiau jo pastaboms. Uh, teisės aktų gyveninimas yra labai fragmentiškas, taip švelniai galima pasakyti, kad tik tai gabalai yra perkelti ir, ir, ir gyveninti tinkamai. Ypač Italijos pavyzdys neseniai atkreipė mūsų visų dėmesį, kur akivaizdžiai pamatėme, kaip viskas gali pasukti blogąją pusę. Dar 2009 metais komisija analizavo dokumentus, kur buvo siūloma sukurti atliekų a, teisės aktų gyvenimo agentūrą. Bendrai aš pasisakau prieš bet kokias naujas agentūras, tačiau aš sakyčiau, kad tame dokumente pateikti argumentai buvo pakankamai įtikinantis ir atsižvelgiant į tai, su kokiais sunkumais susiduria ES, kai reikia pritaikyti sankcijas už teisės aktų netinkamą įgyveninimą, galbūt tokia agentūra galėtų būti naudinga. Kodėl komisija nepateikė tokių pasiūlymų? Ar dėl to, kad jis žino, patvirtino, jog taryba susidurs su rimtu pasipriešinimu. Tai dar kartą parodytų, jog komisija tiesiog sako, kad, na, jeigu tarybai tokia mintis nepatiktų, tai mes tada visai net jos ir nesiūlysim. Um, vietoj to, kad iš tikrųjų propaguotų tai, kas yra vertinga ir prasminga, propaguotina. Ir ponia Hübner, paskutinis klausimas. Dziękuję bardzo. Ačiū pirmininkė. Mes visi suprantame, koks yra sudėtingas atliekų tvarkymo klausimas. Labai dažnai valstybės narės net nesupranta, jog atliekos yra labai svarbi ūkio dalis, kad atliekos gali būti panaudotos labai naudingai. Tai nėra vien tik tai našta, tai yra ir pelningas e, išteklių šaltinis. Aišku, regionams čia tenka labai svarbus vaidmuo. Mes žinome, kiek reikia daug investuoti atliekų tvarkymą, tai yra ir atliekų deginimo įmonės, ir atliekų sav, e, kaupimo vietos savartynai. Aišku, kad jau čia viskas baigta, daugiau savartynų nebebus, taigi turime galvoti apie tokias vietas, kurios būtų labai aukštų technologijų vietos atliekoms rušiuoti, tvarkyti, kad nebūtų vien tik tai kažko, kažkur tai kur, savartynai, kur žmonės viskas suverčia į kalnus. Turi būti gerbiami tie teisės aktai, dėl kurių mes balsavome. Valstybės narės kai kuriais atvejais galbūt perkelia teisės aktus, tačiau ne visuomet rūpinasi, kad būtų laikomasi tų teisinių nuostatų. Ant popieriaus turime privalomas taisyklės, tačiau labai dažnai valstybės narės nedaro to, ką jos privalėtų daryti. Čia tikrai slypi pakankamai didelis pavojus šioje srityje. Uh, kuomet atlikos juda iš vienos šalies į kitą. Tiesiog ir jeigu kažkurioje valstybėje atsiranda spragų atliekų tvarkymo įstatymuose, tai aišku, kad ten tos atliekos po to ir yra netinkamai prižiūrimas ir jos keliauja iš vienos vietos į kitą. Reikia aiškiai suprasti, kad būtina užtikrinti labai griežtą, aiškę kontrolę to, kas vyksta. Valstybės narės turi tvarkyti atliekas ir užtikrinti tinkamą teisės, teisinių nuostų įgyvenimą ir kontrolę. Dėkoju. Pone komisijos atstovė, išgirdote visą kritiką, dabar turite laiko atsakyti į užduotus klausimus. Much, labai ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už paramą kurią išsakė ponas Florence komisijos atliktam darbui. Be abejo, prioritetas yra įgyvendinimas, tačiau mes visiškai pritarėme ponui Florencijui, kad įgyvendinimo lygis e, yra labai netoligus, yra labai didelių skirtumų tarp valstybių narių. Mes organizavome informacijos keitimosi ir visuomenės informavimo kampanijas valstybėse narėse ir praeitais metais taip pat, kad tos valstybės narės uh, kurios įgyvena tuos teisės aktus ir gauna gerų rezultatų, galėtų pasidalyti savo pažangėją praktiką su kitomis valstybėmis narėmis, ypač kai na kalba apie um, atlikas sukūrenčių atsakomybės e, sistemų taikymą, mokesčių rinkimą ir taip toliau. Tačiau akivaizdu, kad įgyvenimo srityje dar labai reikia didelio dėmesio. Valstybės narės e, ir vėluoja perkeldamos teisės aktus. Aš čia kalbėčiau apie atliekų tvarkymo pagrindų direktyvą ir galėčiau tik tai paminėti, kad terminas direktyvai perkelti buvo metų pabaiga, tai yra 2010 gruodžio 31 diena ir kol kas tik tai penkios valstybės narės yra pranešusios komisijai, kad yra visiškai perkelusios direktyvos teisinės nuostas. Aštuonios ir pranešė apie dalinį direktyvos nuostų perkelimą į savo nacionalinę teisę. Uh, tai aišku, mes e, periodiškai labai dažnai su valstybėmis narėmis, aišku, palaikome ryšius ir, ir, ir, ir dirbame, vis tik tai yra dar vėluojama ir be abejo reikės pažeidimo procedūrų imtis. Reaguojant į pono Prodį išsakytus komentarus, reikėtų pasakyti, kad mes daug ką darome stengdamėsi pakeisti valstybių narių mentalitetą dėl to, kaip yra žiūrima į atliekas, kad tai nebūtų vien tik tai tai, kas turi būti išmesta tiesiog, tai kad atliekos būtų laikomos potencialių išteklių. Ir čia reikia pabrėžti, kad pirmas tykį mes turėjome galimybę um, patvirtinti kriterijus dėl um, aliuminio ir metalo laužo um, perdirbimo ga, galutinio paskutinius kriterijus, perdirbimo proceso pabaigos kriterijus, kad iš tikrųjų e, tai yra labai svarbus metalai, strategiškai vertingi metalai, taigi labai svarbu, kad perdirbimo metu tvarkymo metu, atliekų tvarkymo metu būtent būtų pritaikomi atitinkami kriterijai, kad būtų galima jos išimti iš atliekų bendro proceso ir kad būtų galima po to pakartotinai panaudoti kaip antrinės žaliavas. Uh, Dabar dėl pono Deivis, dėl atliekų nuostų gyvenimo agentūros steigimo, norėčiau pasakyti, kad komisija mm, neatsisakė, nenustumė iš šalį tos minties, ką jis minėjo, kad būtų galbūt įdomu sukurti kažkokią atliekų nuostatų įgyveninimo agentūrą. Mes turime ir studijas dėl įgyvendinamumo, dėl tokios agentūros įsteigimo. 2009 metais tai buvo padaryta, 2010 metais buvo pabrėžti teigiami rezultatai ir toliau mes vertiname, kiek būtų tinkama pritaikyti tą idėją, kad reikėtų sukurti tokią struktūrą, nes kaip jūs suprantate, mums reikalinga parengti labai tvirtą pasiūlymą, kad jis po to atsilaikytų, analiz, kuomet bus atliekama jo analizė, taip pat ir kai bus vertinamas ne, nepalankiai žiūrinčių į tą mintį. Taigi, uh, kalbant apie gyvendinimą, teisės aktų gyvendinimą ir, ir po to atitinkamų priemonių pritaikymą, reikia ypač paminėti m, mm, įdėtų e, išlaidų vertės įvertinimą. 2011 metais numatyta galutinis įvertinimas, jau galtiniai rezultatai, kad būtų ir komisaras pasakiau, kad dar šiais metais bus jau komisijos pasiūlymas suformuluotas ir pateiktas šio klausimo. Mes esame tikri, kad Kaip kad, pavyzdžiui, e, įvertinant tai, kas neseniai atsitiko Vengrijoje, dėl tokių avarijų, dėl tokių incidentų reikalinga, aišku, užtikrinti geresnį um, atliekų nuostatų įgyveninimą ir priežiūrą, ar tikrai jos yra gyvenintos, ypač kai nekalba apie aplinkai ar žmonių sveikatai pavojingas avarijas ar avarijas, kurios galėtų kirsti valstybių sienas. Ir čia, kadangi paminėjau tokius atvejus per, per valstybių sienas, aš turėčiau paminėti taip pat ir ką mes darome dėl atliekų pervežimo tyrimo. E, Pane Hibner apie tai kalbėjo labai svarbus e, klausimas. Ataskaita išryškino ir tai, kad e, patikrinimai ir kontrolė, kai eina kalba apie atliekų pervežimą, yra labai svarbus tarp valstybių narių ir komisija yra priemusi visą eilę priemonių, kad būtų galima pagerinti ES atliekų tvarkymo teisės aktų gyvenimą, pavyzdžiui, dėl informacijos keitimosi, visuomenės informavimo kampanijų, įvairių gairių, e, tų dokumentų, kurių dažnai prašoma, pavyzdžiui, dėl to, kaip valstybių narių nuostos dėl atliekų pervežimo atitinka es teisės aktams, e, kaip dar, kas yra daroma su elektri, e, elektros prekėmis, jų elektroninėmis atliekomis. Tam, kad E, visa tai būtų teisiškai privalomos gairės, kad tokiamis taptomi, taptų, pavyzdžiui, kai eina kalba apie automobilius, automobilių e, dalis, e, transporto priemonės, kas nekelia pavojaus ir kas yra pavojingos atliekos. Čia gal svarbiausia tokia paminėtina iniciatyva šio klausimu būtų, kad mes dabar direktyvoje įrodinėjimo naštą numatė, perkeliame tiem, kas dabar turi rodyti, kokios tai yra atliekos. Tai gal tiek dabar aš mm, kiekvienu kartu, kai tik tai pageidautų komitetas, mielai ateičiau vėl pristatyti naujos informacijos. Mm, oh. Taip, mes iš tiesų nuolat su jumis bendrausime ir nuolat kritikuosime įgyvendinimo, direktyvos įgyvendinimo trūkumus. Taip pat mūsų delegacija važiuos į Kalabriją, Italijoje, nes ten kaip tik yra direktyvos įgyvendinimo trūkumų. Ketvirtą valandą atvyks komisaras Oettingeris. Iki to laiko neliko daug laiko panagrinėti kitas temas. Dabar turime kalbėti apie išimti iš draudimo naudoti kadmbelaidžiams elektriniams įrankiams. E, prašau, pristatykite šią temą per tris minutės, jeigu galite. Ačiū trumpai. Šio klausimo priminsiu kontekstą. 2006 buvo patvirtinta nauja baterijų ir akumuliatorių direktyva. Šio direktyvoje draudžiama tiekti į rinką baterijas ir akumuliatorius, kurių gamyboje naudojamas kadmis ir gyvsidabris, tačiau yra numatytos kelios išimtis direktyvoje. Viena yra susijusi su e, nešiojamais e, akumuliatoriais ir baterijomis naudojamais pilaidžiose e, ryšio priemonėse. 2010 metais buvo parinktas atitinkamas pranešimas šiuo klausimu, rengiantis peržiūrėti išimtis. Komisija atliko keletą poveikio vertinimo tyrimų ir komisijai atlikus išsamų vertinimą prieėmė išvados, kad nėra pakankamai svarių argumentų ir įrodymų pagal kurias, kuriais remiantis reikėtų panaikinti išimtis. Viena vertus yra aišku, kad e, lyčio, e, nikelio ir geležies akumuliatoriai galėtų būti alternatyva lyčio ir kadmio technologijai, tačiau jos yra sunkiau perdirbti ir jų e, tarnavimo laikas yra trumpesnis. Panaikinus išimtis galbūt e, atsirastų tam tikrų aplinkosauginių privalumų, tačiau dėl jų negalime būti visiškai tikri. Šiandien negalime patvirtinti, kad e, išimties panaikinimo privalumai e, atsvertų atitinkamas papildomas audas, todėl komisijos pagrindinė išvada yra tokia, ponė pirmininkė, šiame etape nevertėtų e, panaikinti galiojančias išimtis e, kadmio ir gypsidabrio baterijoms ir akumuliatoriams mes ir toliau, tačiau vykdysime tyrimus ir atliksime, atliksime tyrimus, vykdysime įvertinimus ir nuo pastarųjų metų kovo iki gegužės mėnesio Atlikome plataus masto tyrimą, jame e, taip pat atsižvelgėme į suinteresuotų subjektų nuomonės pasiūlymus susijusius su dabar esančiomis kitokio pobūdžio technologijomis. E, šiuo metu esama trijų technologijų e, - nikelio kadmio, ir kitos dvi. <laughs> Taigi mes nusprendėme atlikti jų gyvenimo ciklą įvertinimą ir e, atitinkamas išvados komisija pateiks spalio mėnesį šiais metais, tačiau jau birželio Liepos mėnesį pradėsime aptarnėti preliminarius rezultatus, atsižvelgdami į suinteresuotų subjektų nuomonės. E, šios e, išsamios analizės metu, jeigu analizės, palyginamosios analizės, kurios metu bus lyginamos trys egzistuojančios technologijos, paaiškės, kad galima būtų rasti alternatyvą kadmio technologijai, kuri bendrais bruožais per visą gyvenimo ciklą būtų e, naudinga ir turėtų tam tikrų privalumų. Mes e, galbūt 2012 metų pradžioje pateiksime tinkamus teisės aktų pasiūlymus. Ačiū pirmininkė. Franco, um, Chris Davis. Chris Davis. Thank you, Chairman. Well, the Commission says... Ačiū pirmininkė, komisija sako, kad naudos negalima įrodyti, kad įviršytų sąnaudas. Uh, Aš galvau, pamatęs darbo tvarkį šį punktą, kad e, jis įtrauktas į darbo tvarkę todėl, kad e, kadmio alternatyvos nėra pakankamai kokybiškos, kad būtų galima užtikrinti, jog e, įrenginiai veiktų, tačiau, įrankiai, kad veiktų, tačiau um, pasakyta štai komisijos, kad ne, ne, viskas yra, kaip ir gali veikti, tos alternatyvos yra labiau tos iškos, tačiau mažiau pavojingos um, nei kadmis. Taigi aš norėčiau vėlgi kreiptis į komisiją ir paklausti, reikia vis tik tai atsiminti, kad atsargumo principas vis tik tai buvo paminėtas tam tikroje vietoje, komisija įrašė tai dokumentuose. Taigi ar komisija gali pasakyti, kad šios išimties panaikinimo sąnaudos tikrai e, viršis naudą? Moment, cannot... Šiuo metu komisija negali patvirtinti, jog išimties panaikinimo sąnaudos viršis ar neviršis e, naudos, kadangi neturime visos gyvavimo ciklo analizės, kad būtų apimtas ir naudojimo etapas, ką jūs turite e, tame puslapyje, bet taip pat ir gaminimo etapas pačių baterijų, bet taip pat ir atliekų tvarkymo etapas. Tokių baterijų perdirbimo visas procesas. Problema yra ta, kad kai eina kalba apie atliekų generavimą, mes turime įrodymų, kad kadmio baterijų pakeitimas nikelio metalo ar e, lyčio jonų e, baterijomis sukurs daugiau e, problemų tvarkant atliekas, todėl yra problema e, su alternatyvomis. Mes negalime kol kas padaryti išvadų nekontroversiškai ir todėl mes nusprendėme visų pirma atlikti visą gyvenimo ciklo analizę, ištiriant visas tris technologijas, kurias turime e, dabar prieinamas. Kol kas, ponė Deivis, mes negalime aiškiai pasakyti. Mano sąžininkas atsakymas šiuo metu būtų toks. Uh, Tiksliai kol kas nežinome. Iš abiejų pusių yra lobistinė įtaka labai stipri, todėl mums reikia labai tvirtų įrodymų, kad mes galėtumėm pasiremti moksliškais įrodymais, o kol kas to padaryti negalime. Tai dėja situacija dabar yra tokia, tačiau mes labai tikimės, kai bus atlikta visa ta palyginamoji viso gyvenimo ciklo analizė visų trijų technologijų, mes tada turėsime tvirtą pagrindą, kuriuo pasiremdami galėsime ir priimti sprendimą. Yeah, thank you very much. It's... Dėkoju. Questions. Atrodo, kad daugiau klausimų nėra skirtų šiai temai. Tai atrodo, mes išsamei išnagrinėjome šią temą. Ir manau, kad bet kurią minutę gali pasirodyti komisaras. Galbūt prieš tai turėčiau paskelbti porą dalykų, kurie buvo priimti praėjusią savaitę. Toliau kalbėsiu vokiškai. Mes praėjusią savaitę. Praėjusią savaitę Bankokė įvyko pirmoji klimato kaitos konferencija, kurioje buvo rengiamasi Durbino konferencijai ir kaip mane informavo komisijos atstovai, situacija tokia kaip ir visą laiką, dėl turinio nepasiekta jokios pažangos. Labai aktuali ir kebli tema yra Kyoto protokolo tasa, nes čia yra didžiulis, didžiulė praraja tarp pram, pramoninių šalių ir besivystančių valstybių. Uh, E, kitas susitikimas įvyks birželio mėnesį Bonoje. Ten bus kalbama apie Kyoto protokolo pratesimą ir apie konkrečius e, mažinimo tikslus. Toliau dėl klimato kaitos, kovos su klimato kaita finansavimo komisija praėjusią savaitę penktadienį pateikė e, dokumentą dėl e, finansinių priemonių mobilizavimo, sk priemonių skirtų kovai su klimato kaita. E, tos priemonės yra, turės galioti iki 2020 metų. Taigi manau, kad mes kalbėsime apie tai dar ne kartą. Kita savaitė bus žalioji savaitė, vadinamoji tvarumo savaitė. Ir komisaras Oettingeris parengė komunikatą apie pažangius elektros skaitiklius tiksliau pasiūlė e, tokį komunikatą ir da, šiandien atvykęs į mūsų posėdį jis matyt ir pristatys šį komunikatą. Šios savaitės trečiadienį bus peržiūrėta e, energetinių mokesčių direktyva. Šiuo metu šis, ši tema yra labai aktuali Vokietijoje, visur atsispindi žiniasklaidoje. Ir gegužės 4-5 dienomis komisija pristatys savo naują biologinės įvairovės direktyvą. Čia kai kuriem kolegom bus aktualu. Karl-Heinz Florence turi dar pastabą dėl atliekų direktyvos. Dėkoju, ponė pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Mes sutarėme, kad esminis klausimas čia yra procedūrinis klausimas. Ar negalėtų būti taip, kad ateityje, kai ateis e, komisijos atstovai, kad e, tokiuose posėdžiuose dalyvautų ir tie vadinamiai aplinkosaugos e, ambasadoriai. Aš tikiuosi, kad ministrų taryba nuolat seka, kas vyksta. Man tik tai keista, kad aplinkosaugos komiteto posėdėje šiandien nėra ne vieno žaliųjų atstovo, ne vieno ECR ir EFD frakcijų atstovų. Taigi atrodo, kad šiandieninės temos jiems netokios aktualios kaip kiti reikalai. Taigi dabar darome trumpą pertraukėlę ir kaip atvyks komisaras Oettingeris, pratesime diskusijas dėl aktualių ir įdomių temų.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 Man labai džiugu mūsų komitete pasveikinti komisijos narį Günterį Oettingerį. Pone Oettingerį, jūs jau du kartus lankėtės mūsų komitete ir visuomet tai sutapdavo su kažkokia katastrofa. Praėjusiais metais Liepos penktą dieną po naftos platformos sprogimo Meksikos įlankoje. Na, o dabar lankotės pas mus neilgai, ne, ne, praėjus nedaug laiko po katastrofos Japonijoje. Šiandieninis mūsų posėdis neskirtas katastrofoms. Tai yra mūsų posėdis, kuriame mes pagal struktūruoto dialogo procedūrą tęsime dialogą tarp parlamento ir komisijos. Mes norėtume išgirsti jūsų planus energetikos politikos rytyje. Energetikos politika yra labai svarbi tema pramonės E, komitetui, bet taip pat ir aplinkosaugos komitetui. Taigi, mūsų kolegos tikrai laukia, ką jūs pasakysite, laukia jūsų planų šiems ir kitiems metams. Žinau, kad jūs e, lankėtės didelėje vėjo jėgainių platformoje Šiaurės jūroje. Ir tai turėtų prisidėti prie to, kad mes turėtume tvarę ir saugę ir tikėkime spigę elektros energiją. Taigi suteikiu Jums žodį, o vėliau kolegos užduos Jums klausimų. Prašau. Pone pirmininkė, pone Lainen, ponios ir ponai. Savo įžanginėse pastabose norėčiau kalbėti apie tris temas apie vėjo jėgainės, taip pat apie išmetalų mažinimą ir taip pat apie brandolinę saugą. Čia taip, ši tema yra susijusi su Fukushimos jėgainė ir taip pat kalbėsime apie, pakalbėsiu apie energijos naudojimo efektyvumą ir mūsų planus šioje srityje. Taip pat aš esu pasirengęs jums pristatyti mūsų darbo tvarkę ir pasikonsultuoti dėl jos. Ir čia svarbiausi aspektai yra 20, bendrėjai 2020 tikslai, toliau vidaus rinkos užbaigimas ir kita svarbi tema yra energetikos e, infrastruktūra, čia kalbėsime apie elektros energiją ir dujas. Ir taip pat yra labai svarbus parengiamieji darbai dėl energetikos užsienio politikos. Kitas svarbus klausimas yra Nuo gegužės mėnesio įvairiose diskusijose su parlamentu, nevyriausybinėmis organizacijomis ir panašiai, ir panašiomis organizacijomis vykstančios, dis, vykstančios diskusijos dėl energetinių tikslų. Šiandien generalinėme direktorate mes intensyviai e, tarėmės ir vertinome strategiją, kuri galiojo iki praėjusių metų spalio. Taip pat mes stengiamės konsultuotis su e, ES piliečiais dėl vėjų jėgainių klausimų. Arba dėl offshore tikslų. Mes pažadėjome greitų laikų pristatyti priemonių planą ir Ir taip pat bandysime dar iki šių metų vidurio priimti sprendimus pasitarę su parlamentu E, dėl naftos platformų atviroje jūroje ir bandysime pasikeisti čia gerąją praktiką, pavyzdžiui, tokių valstybių kaip Junktinė karalystė, Norvegija ir už ES esančių valstybių gerąją praktiką. Mes e, matome, kad yra spragų aplinkos sauginės atsakomybės direktyvoje, tačiau taip pat yra labai svarbu, kad e, dabar egzistuojančios direktyvos ir reglamentai, visi teisės aktai būtų kiek įmanoma labiau suprantami. Taip pat labai svarbu kalbėti apie tai, kad įvairios organizacijos ir institucijos prisidėtų prie to, kad jos atitiktų mažiausius ES standartus. Kuo vieningesni bus reikalavimai ir įgyvendinimo metodai, tuo daugiau bus aiškumo ir saugumo. Taip pat norime siekti suvienodinti e, licenzijų nuostatas ES valstybėse narėse, kad būtų kalbama apie bendrus esminius e, techninius aplinkosauginius finansinius kriterijus. Kiekviena įmonė, kuri prašo gavybos licenzijos, ji turės pagrysti, kokiuose vandenyse ji žada veikti. Taip pat e, aš matau, kad, reikia, kad yra didžiulis potencialas pasikeitimo informacija srityje, todėl ES bus įsteigta e, centrinė institucija, kuri tvarkys informaciją apie nelaimės grėžimą platformose. pat mes sieksime, kad visi teisės aktai būtų gyvendinami visose, e, visoje ES, nes kol kas iki šiol nėra visoje ES galiojančioje struktūroje. Taip pat mums yra labai svarbu ginti savo interesus ir prisimti atsakomybę už veiksmus už ES ribų. Neseni įvykiai viduržėme jūroje rodo, kad reikia skirti ypatingą dėmesį ir kaiminėms valstybėms. Čia galėčiau paminėti Libij, Libijos pavyzdį. Ir mes bandysime su ES energetikos įmonėmis e, eksportuoti tos aukštus gavybos standartus į tuos regionus ir į tas valstybės, kurios, su kuriomis turime bendrą erdvę, pavyzdžiui, kaip viduržėme jūros regioną. Mes esame numatę konsultacijų ir dar iki vasaros norime pateikti pasiūlymą. Todėl aš labai džiaugčiausi išgirdęs jūsų poziciją ir taip pat norėčiau jau pasidžiaugti su bendradarbia, bendradarbiavimu su pramonės komitetu. Toliau kita svarbi tema yra brandolinė energija. Žinote, kad Mes esame pasiūlę e, atsparumo testą, kuris bus vykdomas visoje Europos Sąjungoje. Po baisios Fukushimos e, nelaimės e, yra aišku, kad nesvarbu, kokia yra pozicija dėl brandolinės energetikos ir taip pat padarius išvadas iš katastrofos Fukushimoje, reikia siekti bendrų griežtų saugumo standartų, kurie užtikrintų ES piliečių saugumą. Todėl mes pateikėme pasiūlymą dėl atsparumo testų. E, sprendimas jau buvo priimtas taryboje. Europos reguliuotojų reguliavimo institucijų grupė ir Europos komisija bus atsakingos institucijos už to e, atsparumo testo įgyvendinimą yra taip pat labai svarbu, kad čia būtų kalbama ne tik apie nacionalinės priežiūros institucijas, bet kad taip pat ir komisija vykdytų atitinkamą priežiūrą, kaip bus įgyvendinamas tas bendras atsparumo testas. Šiuo metu kartu su ENSREK mes rengiame e, tikrinimo kriterijus ir taip pat bando, bandysime e, patvirtinti bendrą dokumentą dėl, dėl e, brandolinių katastrofų. Bendri kriterijai kaip peer Peer, peer reviews peržiūros e, taip pat turi būti skaidrus ir mes sieksime skaidrumo nuo pat pradžių, e, nuo pat e, testų įgyvendinimo pradžios ir jų pabaigos. Taip pat sieksime skaidrumo prieš parlamentą ir nevyriausybinės organizacijas. Taip pat norime e, tuos atsparumo testo rezultatus e, peržiūrėti ir svarstyti, įvertinti kartu su taryba ir parlamentu ir parengsime ataskaitą šią temą, kuri bus, e, tas, ta ataskaita bus svarbi mūsų tolimesniems veiksmams. Po Velykų įvyks susitikimas su atitinkamomis suinteresuotomis grupėmis ir E, gegužės 12-13 dienomis ENSREK plenarinėje sesijoje galbūt net patvirtinsime kriterijus. Tuomet jums ar jūsų koordinatoriams aš siūlyčiau per pirmasias dvi gegužės savaitės susitikti dar kartą ir pakalbėti apie kritinius pasiūlymus dar iki ENSREK plenarinės sesijos. Ta pati pasiūlymą pateiksime ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios veikia šioje srityje. Rizikos ir saugumo įvertinimas prasidės visų pirma nuo esamų elektrinių įvertinimo testa, testavimo. Ir tokio testo rezultatai bus pateikti nacionalinėms priežiūroms institucijoms ir jos tada parengs peržiūros ataskaitas. Tos vadinamosios ataskaitos pre-reviews yra svarbiausia galimybė, kaip būtų galima pasiekti bendrų europinių standartų ir garantuoti, kad įvairiose valstybėse mes galėsime įgyvendinti vienodą vertinimo sistemą. Todėl mes bandysime vykdyti įmonių vidaus kontrolę ir institucijų kontrolę. Tai bus mes pabandysime iki 2011 metų patvirtinti e, atitinkamą brandolinės saugos strategiją. Jūs taip pat žinote, kad šiuo metu mes bandome, e, šiuo metu valstybės narės iki, iki šių metų birž, e, Liepos mėnesio turi įgyvendinti e, brandolinio saugumo direktyvą ir bus 2011 metų pabaigoje bus įvertintas šios direktyvos įgyvendinimas. mes e, bandysime siekti tam tikrų teisės aktų įgyvendimo anksčiau negu numatyta. Šis procesas vyks e, lygiai grečiai atsparumo testų įgyvendinimui. Mums labai svarbu, kad valstybės narės laiku į nacionalinę teisę perkeltų brandolinės energijos saugos direktyvą, iki, kad tai vyktų dar iki 22 Liepos. Nes šis klausimas, kaip žinia, tapo labai svarbus po, po katastrofos Japonijoje. Mes taip pat e, planuojame atsparumo testą, e, perkelti ir į valstybės už ES libų. E, čia aš kalbu apie Ukrainą, apie Rusijos federaciją, su kuriomis deramės. E, kalbu apie Šveicariją, su kuria pokalbis pradėsime kitą savaitę ir taip pat turiu omenyje čia Armeniją. Taip pat mes e, diskutuosime su tomis valstybėmis, kurios ruošiasi statyti brandolinės jėgainės. Čia aš turiu omenyje tokias valstybės kaip Turkija ir Baltarusija norime įgyvendinti kiek įmanoma platesnę saugumo partnerystę ES ir už jos ribų. Toliau kitas svarbus aspektas yra energijos vartojimo efektyvumas. Jūs gavote mūsų pasiūlymą. Kaip žinote, ši tema tampa vis svarbesnė ir mūsų tikslai kol kas atsilieka. Viena esminių temų yra pastatų sektorius ir mūsų naujajame, naujajame veiksmų plane yra nustatytos labai konkrečios e, privalomos nuostatos e, viešies, viešojo sektoriaus pastatams, tokiems kaip mokyklos, darželiai, ligoninės e, ir panašus pastatai. Nes kol kas tokie pastatai sudaro 12 Nes tokie pastatai sudaro 12 procentų visų ES pastatų ir mes norime siekti ilgalaikės renovavimo strategijos tokių pastatų. Tai yra, norime siekti, kad tokie pastatai būtų e, e, efektyvūs energijos suvartojimo prasme. Tai yra, kad jų e, energetinis efektyvumas padidėtų pusantro procento. E, pirminis tikslas buvo 3 procentai, bet jis yra e, sunkiai pasiekiamas, jis bus įmanomas po 30 metų. Tačiau mes neturime pamiršti visų e, viešojo sektoriaus uždavinių. Mes šiuo metu kaip tik derame su savo atitinkamomis tarnybomis, e, komisijos atitinkamomis tarnybomis Briuselioje ir, ir norime pradėti renovavimą būtent nuo komisijos pastatų, kad pradėtume tai gerų pavyzdžių. Energijos e, vartojimo efektyvumas ir ateityje bus svarbi tema. Didžiosios įmonės e, turės atlikti energetinį auditą ir tokiu būdu mes bandysime priversti jas įgyvendinti energijos efektyvaus energijos valdymo planą. Mes esame parengę dviejų pakopų strategiją. Kol kas iki 2012-2013 metais tos strategijos įgyvendinimas turi būti laisvanoriškas, tačiau jeigu pamatysime 2013 metais, kad 20 procentų tikslo nepavyko pasiekti, tai tuomet mes jau dabar skelbėme valstybėms narėms apie tai, kad nuo 2014 metų mes nustatysime privalomus tikslus artim artimiausiams šeš, šešeriems metams. Tie tikslai bus susijęs su strategijos 2020 tikslais. Komisija patvirtins. Komisija patvirtins pažangių tinklų strategiją. Ir tie pažangieji tinklai turė, turėtų apimti ir paskirstimo tikslus, ir perdavimo, e, paskirstimo tinklus, ir perdavimo tinklus, ir, ir tai. Ir e, vis, visiems tinklams turi būti taikomi bendri europiniai standartai. Taip pat turime siekti, kad nebūtų piknaudžiaujama duomenimis, perdavimais duomenimis. Taip pat turime siekti, kad būtų įgyvendinama teisinė sistema. Taip pat turime užtikrinti e, į vartotojų interesus atsižvelgiančią viešo konkurso sistemą tinklų srityje. Taip pat siūlysime atitinkamą e, išmaniųjų miestų ir bendruomenių iniciatyvą, kad 3 ketvirtadalį ES piliečių gyvenančių miestuose ir miesto aglomeracijose daugiau būtų e, supažindinami su energijos taupimu, e, šiltnamio efekto dujų daroma žala. Kartu su komisijos nariu Kalas mes ketiname parengti atitinkamą programą ir pradėti ją įgyvendinti, atkreipdami dėmesį į energijos suvartojimo efektyvumą. Tiek būtų svarbiausių mūsų e, siūlomų temų, o diskusijoje galėsime aptarti ir kitus klausimus. Pirmininkas, ačiū komisijos nariui Ettingeriui už jūsų veiklos programos pristatymą. Iš tiesų matome, kad imatės labai svarbių klausimų. Tikrai priimame jūsų kvietimą prieš e, Ensrek e, metinį posėdį kartu su kolegomis galbūt aptarti atitinkamus e, siūlomus kriterijus tam, kad nesužinotume apie juos iš žiniasklaidos, galbūt per dvi savaitės mes sugebėsime sustarti dėl tinkamo sustikimo, dėl naftos gavybos atviroje jūroje, remintis naujausią informaciją iš Kipro, ten buvo aptiktas pakankamai didelis naftos telkinys jūroje. Nežinau, ar jūs taip pat jau apie tai girdėjote. Galbūt dėl 2050 metų energijos e, strategijos galėtumėte ką nors pasakyti energetikos rytyje, ypatingai <clears throat> didelėse jėgainėse labai daug investuojama įvairiais ciklais, milijardinės sumos. Manau, kad tas kelio gairių planas turėtų nurodyti pagrindinės kryptis, kuriamis reikėtų vykdyti investicijas tam, kad mes 2500-aisiais neturėtume tokių energijos gamybos įrengimų, kurie mums nėra reikalingi, taigi jau žiūriu į laikrodį ir e, matau, kad galime su suteikti žodį kolegoms ne ilgiau nei po dvi minutės. Horstas Šnelhartas. O, buvau nustebęs, kad galiu pirmasis klausti. Ačiū komisijos nariui už įžangą. Džiaugiuosi, kad jūs laiks nuo laiko pas mus atvykstate ir pristatote svarbiausius klausimus dėl energijos vartojimo efektyvumo. Mes ES svarstame finansinę padėtį, teigiame, kad turime taupyti iš savivaldybių valstybinių institucijų girdime, kad jos neturi pakankamai pinigų, energijos taupimo priemonės daug ir brangiai kainuoja, taigi nežinau, kokiu priemonių nereikėtų įgyvendinti arba iš kur paimti pinigų, kad tas priemonės būtų galima įgyvendinti. Aš išvelgiu čia tam tikrą prieštaravimą. E, e ar mes viską persime nuo aukštinkojomis ir neskirsime dėmesio kitoms svarbioms sritims, ar turite kokiu nors kitų minčių, kaip reikia viską įgyveninti. Taip pat komisija e, ketina paskelbti komunikatą dėl ES energetinio saugumo. Manau, kad šis klausimas yra labai svarbus, tačiau dabar jūs atliekate arba vykdote e, atsparumo testus, atsparumo bandymus, po jų veikiausiai bus e, uždarytos kelios atominės elektrinės, ar galite patvirtinti, kad jeigu E, jėgainės tų egzaminų neišlaikys, ar jos privalės būti uždaromos, kokios tokiu atveju būtų alternatyvos, ar komisija jau turi tam tikrą planą parengusi susijusi su e, alternatyviamis e, priemonėmis apsirūpinti energiją, taip pat dėl taršos leidimų priekybos sistemos. E, trečiasis etapas lyg tai ir buvo patvirtintas, tačiau dabar vykstanti diskusija susijusi su mm, energijos gavybą deginant anglį ir iš kitų šaltinių, ar nematote, nemanote, kad reikėtų taršos leidimų prekybos sistemą peržiūrėti. Ačiū kolegai, Kreta Narsienis dabar. Much, Ačiū pirmininkė. Komisarė, jūs kalbėjote apie daug įvairių dalykų. Aš norėčiau apie brandolinės diskusijas pakalbėti ir plenarnėje sesijoje taip pat apie tai kalbėjome. Tarkime, dėl brandolinės energetikos apmokestinimo, kadangi yra paslėptų išlaidų, paslėptų sąnaudų Iš tikrųjų, jeigu suskaičiuotumėm visas išlaidas sėtinas su branaminė energetika, galbūt ji nėra tokia ir pranašesnė už kitas energijos e, rūšis. Visų pirma, čia galvočiau apie brandolinio atliekų tvarkymą, reikia taip pat atsižvelgti ir į galimą riziką, tai galbūt turėtų būti mokama tam tikra rizikos priemoka už galimas nelaimės, bet to tos avarijos juk nepaiso sienų, taigi klausimas turėtų būti sprendžiamas visų visos ES lygmenių. Klausimas, manau, būtų toks. Ar galvojate mm, diskutuoti, koordinuoti kažkokius tai žingsnius link brandolinės energetikos apmokestinimo? Ačiū, Kris Deivis. Uh, Komisarė, man atrodo, kad CO2 sugavimo ir biologinio saugojimo klausimas kaip ir dabar nusumtas į šalį dėl brandolinių reikalų. Dabar jau ketveri metai praėjo nuo to laiko, kai taryba patvirtino darbo atverkę, kur buvo pasakyta, kad norime iki 2015 metų turėti 12 demonstracinių projektų, pavyzdinių projektų. Tikrai panašu, kad iki 2015 metų toli gražu neturėsime tų ja, e, nei 12, nei 15 projektų. Ir pažanga tikrai labai menka. E, yra šeši projektai remiami ekonominės programos rėmose, tačiau panašu į jie lietai juda į priekį. Pavyzdžiui, Didžiojo Britanijoje um, tris mėnesius uh, nieko įmonė nedaro. Taip pat yra nemažai duodama paraiškų dėl NRI 300 e, remtinų programų iš aplinkos generalinio direktorato. Ir tik tai šio komiteto dėka iš tikrųjų ta programa iš viso gyvuoja. Mm, ES net neturėtų jokios remimo programos tokiems projektams, jeigu ne mes. Aš norėčiau paklausti, ką mes galėtumėm padaryti dėl CO2 sugavimo ir saugojimo, kad, kad reikalai čia pajėtų greičiau. Ir dėl, dabar dėl to darbų pasidalymo tarp e, aplinkos generalinio direktorato, galvo, kuris galvoja labiau apie demonstracinius tos projektus, ir energetikos generalinio direktorato. Man atrodo, kad jūsų direktoratas turėtų vaidinti daug svarbesnį vaidmenį ir ypač stengtis prastumti CO2 sukabino ar saugomą technologijų plėtojimą. Kris Deivis yra pranešėjas šiuo klausimu dėl CO2 sugavimo ir saugojimo, taigi jis ir toliau tęsia darbus. Radilė Morkūnaitė. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Commissioner, um, the Commission is to present the communication Ačiū. Ačiū pirmininkė. Dėl energijos tiekimo ir tarptautinio bedarbiavimo rengiamasi pateikti komisijos dokumentą. Tarybos posėdžiuose paskutinėse dviejose buvo aiškios išvados. Išvadose yra aiškiai pasakyta, kurio keliu turėtumėm judėti į priekį. Taigi mano klausimas būtų to susijęs, aišku, su brandoliniais klausimais be abejo. Jūs kalbėjote daug apie ES bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, pakankamai pozityviai apie tai kalbėjote. Gal jūs galėtumėt plačiau papasakoti, kokios yra nuotaikos trečiosiose šalise, ko jūs vis tiek dvišaliuose sutikimuose be abejo mm, ir toliau dirbsite šiuo klausimu. Uh, ta prasme, kad trečiosios šalis taip pat turėtų laikytis aukštų brandolinės saugos ir saugumo standartų. Kitas dalykas, galbūt komisija svarstė galimybę atnaujinti taisyklės dėl ES elektros importo. Pavyzdžiui, e, draudimas e, dėl brandalinės energetikos importo, e, kuomet nesilaikoma, kuomet tokia energija netitinka saugos ir saugumo standarto. Aš kalbėčiau tai apie tai vadinamą nešvarę energiją. Čia būtų tam tikra priemonė, kurią būtų galima panaudoti prieš tokias trečiasias šalis, kurios galbūt nesilaiko tarptautinių sutarimų ir nesilaiko aukščiausių brandalinės saugos saugumo standartų. Uh, kad nebūtų toms šalims galimybė, galimybės parduoti tokią uh, energiją ES. Ačiū, aš tikiuosi, kad staupiau laiko kolegoms. Dėkoju, nors buvo lietuvių vertėjų kabina, bet vis tiek dėkoju. Euh, euh, Ačiū. Jūs pozityviai Jūs pozityviai labai e, kalbėjote praeitą, per praeitą sutikimą e, su Mm, mūsų komitetų per paskutinius klausimus jis e, ir, ir vertinimas buvo tikrai labai pozityvus dėl ir, ir komisija norėjo tikrai imtis brandolinės energetikos e, per artimiausius keliarius metus e, tikrai daug nuveikti šioje srityje. Tai manau, kad jūs galvojate apie mm, bendrą ES energetikos politiką Tačiau dabar panašu iš jūsų pasisakymo, kad yra mažiau to ryšto, taigi aš norėčiau ir paklausti, lyg ir uh, iš valstybių narių gal tas ryštas spręsti tos lausimus sumažėjo. Ar taip reikėtų tai e, vertinti, ypač kai na, kalba, pavyzdžiui, apie tos atsparumo e, testavimus ar testavimus nepalankiamis sąlygomis, kaip jie vadinami, ar dėl brandulinės energetikos, aš Ypač kalbočiau apie Prancūzijos situaciją, pavyzdžiui, ar jūs jaučiate tokį, pas, tokį pasipriešinimą iš valstybių narių, ar jūs susidurėte su tokiais sunkumais šiandien. Antras dalykas, ta bendrijos energetikos politika jūs taip pat dalyvaujate tame sutikime, kur buvo Žak Deloras ir pirmininkas Būzekas. Prieš kurį laiką um, jau įvyko tas sutikimas ir buvo kalbama apie Mm, bendrijos energetikos politiką, kur būtų toks aiškus kelias, kurio reikėtų eiti, tačiau dabar įvertinant brandolinius visus tuos mm, įvykius, manau, kad atsižvelgiant į tai, reikėtų galbūt pagalvoti apie atsinaujančius energijos šaltinius, taigi gal galėtumėt kažką pasakyti dėl tos bendrijos politikos. Ir dar vienas dalykas. Mm yra vis daugiau ir daugiau um, balsų pasisakančių už tai, kad reikėtų galbūt atsisakyti brandolinės energetikos. Mm, Lepaš. Ačiū, uh, pirmininkė komisarė, aš tikrai prisijungiu prie kolegos, tik aš sakytų minčių, kad reikėtų. Ai, iki iki 2050 tikrai visiškai pakeisti mūsų perspektyvą ir galvoti apie bendrijos energetikos politiką bendrai. Tai būtų įdomu išgirsti, ar, ar vyksta diskusijos tuo klausimu ir, na, aišku, aš kalbėčiau, pavyzdžiui, apie brandalinius dalykus pasiskirstimas tarsi būtų toks, kad penk, E, penkios dalis būtų branolinė energetika, viena atsinaujantis energijos šaltiniai. Aš manau, kad iš tikrųjų reikėtų rimto pasikeitimo iki 2050 metų įvertinant realią situaciją. Antras klausimas dėl grėžinių atviroje jūroje. Komisarė, kaip žinote, aplinkos ir pramonės komitė komitetai labai atidžiai stebi e, situaciją šią srityje. Taigi džiaugiuosi e, jūsų pasisakymų ir galvočiau iš tikrųjų, kad iki vasaros būtinai reikėtų um, ES teisės aktų pasiūlymų iš komisijos pusės dėl naftos grėžinių atviroje jūroje. Aš džiaugiuosi, kad yra dirbama tais klausimais, bet norėčiau išgirsti daugiau informacijos. Siūlyčiau, komisa kad komisaras atsakytų pirmus šešis klausimus, prašau. Prašau. Užduotas klausimas dėl e, energijos vartojimo efektyvumo finansavimo. Iš tiesų, dauguma pastatų, kad galėtų šios kriterijus atitikti, reikėjo investuoti tiek e, privačių, tiek ir viešųjų lėšų. Kaip pavyzdį, paimkime, pavyzdžiui, 140 kvadratinių metrų atskirą vienos šeimos gyvenamą namą. Jeigu jis e, būtų renovuojamas e, nuo stogo iki pamatų, e, dėgiant moderniausios technologijos, tam reikėtų išleisti nuo 60 iki 80 tūkstančių eurų. 500 eurų vienam kvadratiniam metrui yra nebloga investicija, tačiau, aišku, užtruktų 30 metų, kol e, šios išlaidos grįžtų, mokant žemesnės, mažesnės sąskaitas už e, energiją, elektros energiją ir šildymą. Turime atitinkamas išlaidas numatyti visais lygmenimis e, - savivaldybių, regionų, valstybių narių ir Europos lygmenių. Ką mes ketiname pasiūlyti? Mes norime siūlyti pasinaudoti struktūriniais anglodos ir regionės plėtros fondais. Iki šiol e, ribotais, ribotais mastais jau buvo galima naudotis šių fondų lėšomis atitinkamiems tikslams. Tačiau iki šiol e, numatytos sumos niekuomet nebūdavo pilnai panaudojamos ir metų pabaigoje likdavo nemažai nepanaudotų lėšų, tai reiškia, nedidindami ES biudžeto ir nepatirdami finansinių problemų galėtume pasitelkti šias numatytas lėšas, išnaudoti jas šimtų procentų tam, kad didintume energijos suvartojimo efektyvumą viešajame sektoriuje bendrai e, turėtume E, tų nematomų investicijų įgyvendinti. Tai yra ne e, marmurinių grindinių grįsti, tačiau e, investuoti būtent į energijos išteklių taupimą. Todėl miestų merai, skričių viršininkai, ministrai turėtų tam skirti atitinkamą dėmesį. Mes kalbame ne apie finansavimo didinimą, tačiau apie lėšų perkelimą iš vienų eilučių į kitas turime ne viešųjų lėšų perkelimą. Dėl taršos mm, leidimų prekybos sistemos ir mm, dėl šios ATS e sistemos galiu pasakyti, kad stebime atskirų pramonės šakų tarpusavio kovą pavyzdžiui, plieno gamybos, cemento gamybos, chemijos pramonė e, tarpusavio konkuruoja dėl atitinkamų taršos leidimų ir už juos mokamos kainos. Taigi, taršos leidimų prekybos sistema yra pakankamai veiksminga priemonė, netgi jeigu kitos pasaulio dalis mums e, neseka mūsų pavyzdžių tačiau nuo 2013 metų mes turėtume taip šią sistemą sutvarkyti, kad e, nei viena pramonės šaka neturėtų priežasčių išvykti iš Europos. Klimato kaita yra taip pat labai svarbus klausimas, nes e, turime aiškiai suprasti, kad jeigu e, netinkamai šią sistemą taikysime, tai įmonės, pramonės įmonės išsikels iš Europos, na ir mes neturėsime taršos, tačiau atitinkamai ne, neliks ir darbo vietų, todėl taršos leidimų prekybos sistema turi e, veikti taip, kad e, gamybos įmonės pasiliktų Europoje laikytųsi atitinkamų reikalavimų, taip pat mokėtų mokesčius už taršą, e, nepaisant visų šių aplinkybių, e, būtų išlaikytos darbo vietos, kuriama pridėtinė vertė, mokami mokesčiai. Buvo užduotas klausimas dėl permainų susijusių su baisiais įvykiais Japonijoje, siekiant užtikrinti mūsų apsirūpinimo energijos ištekliai saugumą ir energetinį miksą. Jeigu Vokietijoje būtų e, išjungtos aštuonios e, brandolinės jėgainės, o galima būtų netgi to tikėtis, tai reikštų, kad 7 e, arba 8 procentai Vokietijos energetinės palėtės ir 2 procentai europinės energetinės palėtės mastas sumažėtų dėl to nekiltų visiškai grėsmė apsirūpinant energijos ištekas. Šio klausimas, ar ta padėtis yra atitinkama kitose ES valstybėse narėse. Todėl mes norime parengti savo e, energijos strategiją ir numatyti joje atitinkamus įvairius scenarijus iki 2020 metų ir vėlesniam laikotarpiu energetikos taryboje šiuo metu vyksta atitinkamos diskusijos ir jose remiamasi tuo, kad iš 14 ES valstybių narių turinčių veikiančias brandalinės jėgainės, nei vienoje nevyksta tokia diskusija dėl jėgainių iš ankstinio e, pirmalaikio uždarimo kaip Vokietijoje. Pavyzdžiui, Prancūzijoje arba Junktinėje karalystėje arba Ispanijoje, kur brandolinės energetikos dalis yra pakankamai didelė e, bendrame energetinėme kontekste, tačiau Šveicarijoje yra paskelbtas atinkamas moratoriumas brandolinėms jėgainėms. Taip pat e, matome, kad e, Italijoje sustabdytas atitinkamas naujų jėgainių E, stabdymo procesas dviems metams, tačiau Lenkijoje viskas vyksta, darbai vyksta kaip planuotai susijęs su naujų jėgainių statyba. Kiltų klausimas, kokie būtų pageidavimai vietose, e, kokie yra prioritetai. Iš šį klausimą kol kas mes galime atsakyti taip, kad e, kalbant apie gamybos kiekius ir uh, elektros energijos pateikimą į bendrą ES rinką mes didelių pokyčių nematome. Užduotas klausimas dėl uh, išlaidų apskaičiavimo, visiško išlaidų apskaičiavimo. Iš tiesų, prieš 450 metų, kuomet prasidėjo brandalinės energetikos epocha, moksliniai tyrimai buvo subsidijuojami iš biudžeto lėšų ir atsakomybės klausimas šiuo metu yra sutvarkytas taip, kad e, kilus didelio masto nelaimėms valstybės, valstybės narės e, yra e, įsipareigojusios padengti atitinkamą žalą atlyginti. Vokietijoje 2,4 milijardai yra tam numatyti ir e, tą sumą sudaro ne tik valstybės kapitalas, tačiau taip pat ir e, įmonių kapitalas, e, e, brandolinės energetikos operatorių kapitalas, tačiau jo dalis santykinai yra maža dėl brandolinio atliekų tvarkymo ir saugojimo. Viskas taip pat vyksta e, vadovaujantis nacionalinių valstybių patvirtintais teisės aktais. Kita vertus, nėra nei buvo nemažai subsidijų skiriama įvairioms energetikos sritims, pavyzdžiui, anglimi kūrenamoms jėgainėms, kurios būtų negalėjusios išsilaikyti nei Vokietijoje, nei Ispanijoje per pastarosius 20 metų be valstybės paramos. Mes norime daugiau investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius ir turime teikti e, jiems paramą pakankamai veiksmingai taip, kad po to, kai jos jau e, pradėtų veikti rinkoje, nebereikėtų šioms energijos rūšims skirti valstybės paramos e, hidroenergetikos atveju. Dabar taip yra, vėjo jėgainių atveju greitų laikų taip atsitiks. E, taip pat galima būtų paminėti ir saulės e, energiją, kurios, iš kurios galima gauti nemažai, pasigaminti nemažai elektros energijos, energetinių išteklių ir Taip pat siekiame, kad nereikėtų šios ryties subsidijuoti. Kolegos taip pat siūlo komisijoje įvesti, pavyzdžiui, energetikos papildomus mokesčius, taip pat kalbama apie finansinių sandorių apmokestinimą, e, yra siūloma taip pat e, naujas mokestis susijęs su lėktuvų bilietais, tačiau aš jau seniai esu realistas. E, bet kokiems mokesčiams ES lygmenių turi pritarti visos valstybės narės ir veikiausiai 27 vyriausybės e, nesugebės susitarti, tarkime, dėl finansinių sandorio apmokestinimo. Bent jau viena tikrai atsirastų, kuri pasisakytų prieš, nes ES lygmenių valstybės nenori atsisako savo įgaliojimų mokesčių srityje. Todėl aš šiuo metu e, nemanyčiau, kad būtų galima įvesti kokį nors energetikos naują mokestį dėl anglės dioksido sulaikymo ir saugojimo. CCS direktyvos mes siekiame, kad iki vasaros būtų ši direktyva jau perkelta į valstybių narių e, įstatymus ir Vokietijoje kol kas e, taip dar nėra. Taip pat turiu tą pasakyti ir nuo rūpjūčio mėnesio mes imsimės atitinkamų žingsnių, jeigu situacija negerės. Taip pat e, mes e, skirsime milijardinės subsidijas, milijardinę paramą šiems projektams ir keturi ar penki parodomieji projektai jau greitų laikų pradės veikti ir aš tikiuosi, kad iki 2005 metų galėsime gauti atitinkamus statistinius duomenis, pagal kurios galėsime įvertinti, ar ilgainiui vertėtų investuoti į e, anglės deginimo e, jėgainės ir uh, padarysime atitinkamas techninės, teisinės ir politinės išvadas. E, užsienio politika ir energetika mes palaikome ryšius su savo partneriais iš Rusijos ir Ukrainos, siekdami, kad jie taip pat taikytų tos atsparumo testus savo jėgainėms ir e, kitą savaitę E, mes su Šveicarijos atstovais sustiksime ir su Rusijos ir Ukrainos, kaip jau minėjau, atstovais taip pat, kad aptartume šį, šį klausimą. Noriu pasakyti, kad tokios valstybės kaip Estija, e, Latvija, Lietuva, Lenkija ir Kaliningradas bei Baltarusija, tai yra skira tema. Šis energetinis regionas nori sumažinti savo priklausomybę nuo Rusijos. E, importuojant elektrą ir gamtinės dujas, todėl yra planuojama statyti brandalinę jėgainę Lietuvoje, o rusai planuoja Kaliningrado srityje statyti brandalinę jėgainę. Aišku, kad rusai kartu su europiečiais e, nori laisvos atviros prekybos. Na, geriausias, geriausias variantas Rusijai būtų įstoti į pasaulio prekybos organizaciją. E, e, anglies atveju, e, naftos, gamtinių dujų atveju ta prekyba vyksta laisva, mes importuojame šios išteklius iš Rusijos, to tarpu e, elektros energijos dar neimportuojame. E, aš manau, kad kol kas reikėtų laikytis tokios pozicijos, reikalaujant, kad būtų laikomas aukščiausių saugumo standartų statant brandolinę gainę Kaliningrade. Jeigu mums pavyks pasiekti, kad šių aukščiausių saugumo standartų būtų laikomasi, tuomet jau rinkos vertė tos brandolinės jėgainės, kuri Lietuvoje turėtų būti statoma, taptų visiškai kitokia. Aš palaikau ryšį su Lietuvos vyriausybė e, šio klausimu, tačiau klausimas yra toks, arba aukščiausi saugumo standartai jėgainiai Kaliningrade ir reikia atverti rinką e, elektros energijos eksportui. Ir e, jeigu nebūtų laikomasi tų E, saugumo standartų, tuomet elektros rinka liktų uždara ir atsirastų daugiau galimybių Lietuvos jėgainiai. Lenkijos atveju kol kas taip pat yra padėtis pakankamai neaiški, nes Lenkijos vyriausybė neapsisprendžia, ar reikėtų importuoti elektros energiją iš kaimynių dėl atsparumo bandymų. E, po Mano apsilankimo paskutinį kartą pas jūs vadovų taryba apsisprendė tuos atsparumo bandymus vykdyti. Dabar visos valstybės narės uh, savanoriškai sutinka su šiais bandymais ir reikia suprasti, kad uh, šis procesas turės vykti pakankamai skaidriai ir valstybės narės privalės tą skaidrumą užtikrinti. Tuo tarpu Lisabono sutartė aiškiai parašyta, kad energetinis miksas yra valstybė narių prerogatyva. Ir galiu jums draugiškai pasakyti, kad aš atlieku tam tikro sverto funkciją, tačiau mano svoris tikrai neatitinka nacionalinių parlamentų svorį kartu sudėjus. Ir, ir <clears throat> Aš turiu pripažinti, kad energetinis miksas ir toliau lieka valstybių narių rankose, nepaisant to, aš nesu toks pesimistas šiuo klausimu. Kodėl? Todėl, kad jau pasiekėme nemažo persilaužimo, 20 procentų energijos iš atsinaujinančių šaltinių, kurios, e, kurie turės būti pradėti gaminti per atimiausius metus ir mes čia žengėme visai teisinga linkme. E, nes tai 20 procentų bus reglamentuojami europinių lygmenių, ir tik 80 procentų energetinio mikso liks valstybių narių rankose. Ir e, čia kalbame apie elektros energiją. E, ir elektros energiją gamina 20 procentų reikia gaminti, tikslas yra 20 procentų iš atsinaujinančių energijos šaltinių, 35 procentai E, taip pat iš e, e, vėjo jėgainių, biomasės ir panašiai. Taigi, jeigu ši tendencija nesikeis, tuomet per 5-6 metus atsinaujinančių energijos šaltinių apimtis taps didesnės už brandalinės energetikos. Uh, apimtis. Todėl būtina užtikrinti atitinkamą planavimo saugumą. Tai reiškia, kad iki 25 arba 30 metų 40 e, arba daugiau procentų pagaminamos elektros bus pagaminama iš e, atsinaujinančių šaltinių ir kuo daugiau bus per tą laiką pasirašoma Europinių lygių susitarimų, tuo mažesnė bus valstybių narių įtaka energetinėme mikste, mikse. Tai reiškia, kad pagal 194 starties straipsnį vis daugiau svertų perina ES rankas ir dar daugiau bus galima pasiekti, kuomet patvirtinsime infrastruktūros paketą, e, atitinkamą dėmesį skirdami e, kaupimo pajėgumams prieš kelis metus, jeigu prisimenate, patvirtinote e, direktyvą dėl e, dujų atsaugų, e, atsargų ir buvo nustatyta, kad privalome sukaupti 30 dienų dujų atsargas Europoje. Ir aš tikiuosi, kad atitinkama direktyva bus patvirtinta ir elektros energijos srityje. Pavyzdžiui, numatant, kad 30 dienų privalome turėti ir e, e, atsargų elektros energijos, kurios galėtų būti kaupiamos hidroakumuliacinėse elektrinėse, bioenergijoje, vandenilyje, e, kitose vietose. Ir aš tikiuosi, kad patvirtinę atitinkamą direktyvą mes turėsime tiek pat atsargų elektros energijos srityje, kaip ir dujų arba naftos atsargų srityje. Naftos atsargų, jeigu neklistu, mes netgi turime jau dabar būti sukaupę 110 dienų. Ačiū. Ačiū komisijos nariu Otingeriui. 20 minučių tai atsakinėti į kolegų klausimus, tai užtruko šiek tiek ilgiau nei tikėjausi. Tai reiškia, kad laikas jau mūsų susitikimo baigėsi ir labai apgalėstauju, kad negaliu steigti galimybės pasisakyti visiems susiregistrausiems, tačiau tikrai buvo verta išklausyti išsamių atsakymų, išgirdome daug informacijos ir šis klausimas ir toliau išliks mums svarbus. Mūsų komitetas daug dėmesio skirs 2050 metų energijos strategijai, nes atsinaujinantis energijos šaltiniai mums visą laiką buvo primtini ir kuo didesnė jų bus dalis, tuo saugesnė bus mūsų e, energetinė ateitis, taip pat ir ekologiškesnė, bei tikėkime, kad ir ne per daug brangi. Naftos gavybą jūs minėjote atitinkamus terminus su tuo klausimu susijusius ir e, energetikos vartojimo efektyvumas čia taip pat yra svarbus klausimas, reikiam skirti deramą dėmesį. Ačiū, kad atvykote dar kartą. Ir tas mūsų pasiūlymas, gegužės e, vidurį dar kartą susitikti ir aptarti e, atsparumo testų kriterijus, melai norėtume priimti šį kvietimą. Ačiū labai ir iki kito karto. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann Taigi, gerbiami kolegos, Judit, aš pats maniau, kad bus antrasis klausimų raundas, bet dėje nepavyko. Atsiprašau, Judit Merkis, Richard Zebert, Karl-Heinz Florence ir kitų kolegų. Aš negalėjau nutraukti komisaro viduryje jo pasisakymų. O dabar pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra Dagmarot Berend pranešimas apie ES teisės aktus dėl užkrečiamosios fungiforminės encefalopatijos ir susijusios pašarų ir maisto produktų kontrolės. Dagmar pristatys šią temą išsamiau. Tai yra labai svarbi tema. Prašau, Dagmar. Vielen, vielen Dank, Dėkuoju, ponė pirmininkė užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos. Taip, vokiškai tariant, tai yra smegenų žievės uždegimas. Man net sunku ištarti tą lotinišką pavadinimą. Taigi, gerbiami kolegos, mes šiandien kalbame apie pranešimą dėl antrojo komisijos kelio gairių pra, planą ir Ir mes čia, mes čia mes kalbame ne tik apie užkrečiamas pongiforminės encepalopatijas, bet taip pat kalbame apie visas, e, visus su šia lyga susijusius aspektus. Tai yra kalbame ne tik apie galvijus, bet apie kitas gyvų, gyvų, gyvūnų rušis, pavyzdžiui, avis ir panašiai. Europos komisija e, parengė vieną kelio gairių planą 2005 metais. Čia buvo remiamas 1996, 7 ir 8 metų atitinkamais teisės aktais. Ir dabar komisija parengė naują kelio gairių planą. Ir jame yra nagrinėjama šita tema. Visų pirma, norėčiau pasakyti kolegoms, kad tie kelio gairių planai, jų tikslas dažniausiai yra toks, kad iš vienos pusės jie turėtų nagrinėti užkrečiamos pongiforminės encefalopatijos testus, jų veiksmingumą ir e, kokius, gyvūn, kokius gyvūnus reiktų kontroliuoti, testuoti ir kas yra rizikinga medžiaga kaip, kaip e, reiktų elgtis, jeigu yra randamas e, spongiforminės encefalopatijos atvejais ar kempinlingės atvejais. Taip pat yra labai svarbu paminėti, kad Europos komisija e, pateikė pasiūlymą dėl gyvūnų šerimo gyvulinės kilmės miltais, pašarais. kad nebūtų, kad atrajojantis gyvūnai negautų neatrajojančių gyvūnų kaulų miltų. Europos komisija laikosi rizikingų medžiagų sąrašo ir tikriausiai EFSA pateiks savo rekomendaciją, tačiau kol kas EFSA elgesi panašiai kaip ir aš. Mes manome, kad nieko negalima pakeisti dėl tos rizikingos medžiagos. Na, o dabar aš norėčiau panagrinėti atskirus šio pranešimo punktus, e, atskirus kelio gairių plano punktus, kuriuos aš nagrinėjau pranešimu. Visų pirma, norėčiau pristatyti, kaip aš apskritai vertinu tą kelio gairių planą. Man atrodo, kad uh, Tai yra tikrai puikus Europos komisijos darbas, ne visuomet aš taip, e, ne, ne, vis, ne visuomet ir ne dėl visų punktų aš pritariu komisijai, tačiau lyginant su ankstesniais komisijos bandymais, su ankstesniosios komisijos darbais, kai mes e, netgi bijojome, kad komisija E, kad komisijai nėra svarbi gyvūnų sveikata, tai dabar norėčiau pasakyti, kad komisija tikrai pasikeitė ir jos požiūris pasikeitė ir šitas e, kelio gairių planas dėl kovos su kempinlinge iš tiesų yra sveikintin, sveikintinas, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į keletą aspektų. Mes e, taip pat norėčiau, kad mes prisimintume apie kokį skaičių kempinlygės atveju mes kalbame. Ir Taip pat čia, pavyzdžiui, 2009 metais buvo 67 spongiforminės encefalopatijos atvejai visoje Europos Sąjungoje. E, pirmoji kelio gairių plano dalis, tai yra mano pranešime nuo trečio iki šeštojo punkto, punkto čia yra kalbama apie kontrolės. Ir man čia yra svarbus aspektas e, gyvūnų, e, gyvūnų, kurie yra testuojami, kurie yra kontroliuojami amžius. Ir čia kalbu apie 72 mėnesių amžiaus gyvūnus. Aš atsimenu, kad mes gilinomės į komitologijos procedūrą ir bandėme nuspręsti, ar reikia kažką keisti. Tuomet aš galvojau, kad e, galima pateisinti to gyvūnų amžiaus padidinimą, e, kalbant apie spongiforminės encefalopatijos e, prevencinės programas, būtų labai svarbu, kad e, taip pat būtų tinkamai vykdomos atitinkamos kontrolės. Ir e, kalbant apie metinės priežiūros ir kontrolės programas, jos buvo susijėtos su gyvūnų amžiaus padidinimu. Tai yra buvo aktualizuotas tas amžius. Taip pat aš sakau, kad penkiose likusiose valstybėse narėse, kuriuose e, taikomos išimtis, nes mes kalbame apie 22, 22 valstybės narės, tos penkios, kuriuom taikomos išimtis yra Lenkija, Čekija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija, ir kad jo, jos taip pat turėtų taikyti tokį pat amžiaus apribojimą kaip e, E, kitos valstybės narės, tačiau tas amžiaus pailginimas gali būti įmanomas tik tai tada, jeigu jos atliks atitinkamus tyrimus. Nes šitos, tai yra nu, visos naujos valstybės narės, jos e, e, vėliau pradėjo taikyti draudimą nešerti atrajojančių gyvūnų pašarais pagamintais iš gyvūninės kilmės miltų. Taigi šitie skirtumai taip pat atsispindi ir įvairių valstybių narių nuostatose, būtent dėl gyvūnų amžiaus ir kol kas e, ta išimtis yra primtina. Man visuomet yra labai sunku kalbėti apie dar didesnį e, amžiaus didinimą, kai kalbama apie gyvūnų kontrolės, nes vis dar pasitaiko atveju, E, šios lygos atveju. Tiesa, kalbant apie labai jaunus gyvūnus, tai tų atvejų nėra. 2009 metais buvo vienintelis atvejis, e, kuomet gyvūnui buvo konstatuota ta lyga, e, gyvūnui, kurio amžius buvo 48 mėnesiai. Taigi mes turime kalbėti apie gyvūnų kontrolę, apie gyvūnų, kurie bus skerdžiami kontrolę nuo 60 mėnesių ir, ir vyresnių gyvūnų. Tačiau vis tik aš manau, kad reikia labai atsargiai svarstyti apie gyvūnų amžiaus didinimą. Ypač kalbant apie atsitiktinės kontrolės, kurios galios nuo 2013 metų. Ir tikrai dar kartą raginčiau labai atsargiai galvoti apie gyvūnų amžiaus didinimą. Toliau kitas punktas, dėl kurio mes tikriausiai labai išsamei diskutuosime, tai yra mano pranešimo 7, nuo 7 iki 12 punkto, kur yra kalbama apie atitinkamus draudimus gyvūnų pašarams. Prieš kelis metus mes nutarėme, kad reikia uždrausti šerti gyvūnus gyvulinės kilmės baltymais. Tai yra į, tuos gyvūnus, kurie nėra trajojantis gyvūnai. Čia aš turiu omenyje keulės ir e, paukš, naminius paukščius. E, nes e, keulės ir naminiai paukščiai, jie ėda viską ir jie, jie yra šeriami viskuo. Tai yra e, tie, tie gyvūnai, kurie anksčiau buvo šeriami gyvūnų miltais, miltais pagamintais iš e, skerstų gyvūnų. Taigi, tai reiškia, kad jie buvo šeriami kaip ir gyvūnais, didžiaja dalimi gyvūnų atliekų, tarsi suvalgydavo 50 procentų kito gyvūno. Ir nes toks procentas gyvūno buvo verčiamas miltais. Po to, kai atsirado spongiforminė encefalopatija, o ji atsirado dėl to, kad atrajojantis gyvūnai, kurie ėda tik tai žolę, jie buvo pradėti šerti taip pat gyvūninės kilmės pašarais. Ir tuomet atsirado draudimas ir e, drausti šerti gyvūninės kilmės pašar, pašarais ir neatrajojančius gyvūnus. Tas draudimas taip pat yra susijęs ir su tuo, kad tie gyvūninės kilmės pašarai nebuvo atitinkamai ženklinami. Aišku, e, nors dabar galioja draudimai, tačiau e, ūkininkų ūkiuose kol kas e, yra galimybė šerti gyvūnus viskuo, o dažnai ūkininkai yra tokie labai tradiciniai, tradicinio mąstymo žmonės ir jie patys žino, kas yra geriau jų gyvūna, gyvūnams. Aš dabar dairausi, ar yra ponia Paulsen. E, ji rengia, rengia pranešimą šią temą ir pona Šnelhart rengia pranešimus dėl hygieninių kontrolių. Taigi per ilgą laiką, kuomet dirbome ties šią temą, mes pasiekėme to, kad gyvūnai nebūtų šeriami gyvūninės kilmės baltymais. Jeigu e, prisiminate, mes rengėme e, neseniai nuomonę dėl Hoisling pranešimo dėl e, baltymų trūkumo. Ir išvada buvo tokia, kad mes turime nepakankamai baltymų, e, negalime, kad tie gyvūnai, kurie, kuriem reikia baltymų, negauna jų pakankamai. Ir todėl išvada buvo tokius gyvūnus šerti genetiškai modifikuotais sojos produktais. Dabar komisija labai atsargiai savo kelių gairių plan, plane siūlo peržiūrėti šitą nuostatą. Aš sakau, kad siūlo labai atsargiai, nes jis suvokia, kaip emocingai vertinama šita tema. Aš pati suvokiu, kaip emocingai vertinama šita tema. Tačiau nepaisant to, aš visą laiką sakau, kad emocijos yra geras dalykas kai kuriais atvejais. Tačiau jos apsunkina mūsų. E, teisėkuros darbą, tai yra mūsų politinį darbą. Todėl aš norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad esant tam tikromis sąlygomis gyvūnų šerimas, e, viską ėdančių gyvūnų šerimas gyvūninės kilmės pašarais turėtų būti leidžiamas. Aš jau matau, kokios reakcijos, kaip reaguoja kolegos. Negi jūs išeinate, nedo, jūsų nedomina šitą temą? Gaila. Aš galvau, kad jūs mane palaikysite. Ačiū. Taigi, aš e, tą leidimą siūlau tik tai esant tam tikromis sąlygomis. Visų pirma, aš e, siūlau, kad būtų nustatyta, kad e, gyvūnų ka, kilmės e, pašarai, tai yra tie kaulamilčiai, būtų gaminami e, laikantis atitinkamų e, standartų, griežtų standartų. E, E, remiantis e, teisės aktais, e, kurie buvo primti 1996, 7 ir 8 metais, kuomet buvo labai daug spongiforminės encefalopatijos atvejų. Ir tie standartai, žiūriu į poną Vandaiken ir, ir poną Putulein, nes jie yra geresni ekspertai šio klausimo. Taigi ten yra griežti e, standartai taikomi laikui, temperatūrai ir e, spaudimo atmosferų skaičiui. Tuo metu, kai dar buvo leista e, šerti gyvūnus gyvūninės kilmės pašarais, jau tuo metu buvo taikomi tokie griežtų standartai. Taigi aš dabar ir siūlau grįžti prie tų standartų, taip pat aš siūlau uh, E, laikytis kanibalizmo draudimo. Čia taip pat aiškiai turiu pasakyti, kad tai taip pat yra su, su, su emocijomis susijusi tema. Ir kuomet keulės ėda keulieną, tai tuomet yra e, didelė tarša. Tai yra kryžminė, atsiprašau, kryžminė, tar, tuomet yra kryžminės taršos atvejai. E, čia išimtis, aišku, be abejo, nes turi būti taikoma e, žolėdžiams gyvūnams. Ir Taip pat reikia siekti didesnių saugumo standartų ir galbūt dabar, kol mes dar turime tam tikrų būkštavimų, galbūt kalbant apie kai kurios produktus yra per anksti juos leisti. Taip pat, jeigu mes užtikrinsime, kad būtų atskirti gamybos ir transportavimo e, keliai, tai tuomet aš galėčiau pasiūlyti E, tokiu atveju leisti naudoti gyvūninės kilmės pašarus. Ypač kalbant apie smulkiųjų naminių gyvūnų pašarus. Taip pat yra labai svarbu, kad e, komisija nu-, nustatydama kontrolės e, standartus atsižvelgtų taip pat ir į šiuos aspektus. Taip pat aš e, nesitikiu, kad bus įvesta kažkokia tole, e, toleruotina gyvūninės kilmės e, baltymų riba. 13 ir 14 savo pranešimo punktuose aš kalbuosi apie. Aš kalbu apie rizikingų medžiagų sąrašą. Ir tai yra labai svarbu e, siekiant užkirsti kelią e, įvairių gyvūnų lygų paplitimui. Na ir galiausiai aš 15 ir 17 punktuose kalbu apie mokslinius tyrimus ir mes čia turim, turime remti mokslinius tyrimus su. Dėl oškų skrepi lygos ir taip pat e, remti dabar vykstančius mokslinius tyrimus susijusius su spongiforminės encefalopatijos testais. E, ir turime remti tyrimus atliekamus su gyvais gyvūnais, tai yra tyrimus dėl tos lygos daromus gyviems gyvūnams. Taigi čia aš bandžiau apžvelgti keletą esminių aspektų. Yra keletas mano pranešime aspektų, kurie, kurių nėra komisijos E, kelio gairių plane, tai apie tai aš kalbu 19-21 punktuose ir čia kalbu apie e, maisto produktų kontrolę ir saugą ir e, raginu kurti bendrą kontrolės ir priežiūros bei testų sistemą visoje Europos Sąjungoje. Tačiau ta, ta sistema jau veikia, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse uh, ta kontrolės ir priežiūros sistema nėra kokybiška ir komisija apie tai aiškiai kalba savo paskutinėme komunikate šią temą. Taigi, taip pat paminėjau ir vieną savo mylimiausių temų. Tai yra 23-25 e, mano pranešimai punktai. Tai yra, e, čia kalbu apie mechaniškai atskirtą mėsą. Aš visuomet pasisakiau už tokios mėsos draudimą, nes man atrodo, kad ES yra pakankamai mėsos ir mums nereikia e, panaudoti kiekvieno raumens. Taigi mano toks mažiausias reikalavimas yra tai, kad Europos Sąjungoje valstybės narės turi įgyvendinti atitinkamas nuostatas ir turi e, peržiūrėti, apibrėžti e, tokios mėsos ir taip pat norėčiau, kad būtų ženklinami atitinkami mėsos produktai, nes manau, kad dauguma vartotojų jų nepirktų. Taip pat reikia kalbėti apie dioksino kiekius žuvų, žuvų miltose, nes, jie, nes tas, tie dioksino kiekiai, kurie yra dabar leidžiami, jie netinkami, nei, nie, netitinka nei žmonių, nei gyvūnų e, sveikatos apsaugos standartų, tai yra tiesiog nuolaidžiavimas žuvininkystės pramoniai. 22 punkte dar kalbu apie biodujų įrenginius ir taip pat reikalauju, kad būtų kalbama apie tam tikrus higienos standartus tokiems įrenginiams. Ypač tokiais atvejais, kai yra naudojamas gyvūn, gyvūninės kilmės baltymai, taip pat reikia taikyti atitinkamas kontrolės. Dar pamiršau vieną svarbų dalyką, tai yra 18 punktas Čia aš kalbu apie tokį atvejį, kai kuomet, kuomet dėl vieno vienintelio spongiforminės encefalopatijos atvejo bandoje yra nu, išnaikinama visa gyvūnų banda. tai yra vienintelis aspektas, kurį aš visiškai atmetu iš komisijos kelio gairių plano. Tai yra aš pasisakau prieš tokį visos bandos išnaikinimą. Ir manau, kad dabartinė situacija, esant dabartiniai situacijai, kol kas galima toleruoti tokį kohortos skerdimą, Apibendrinant galima pasakyti, kad tikrai mano pranešimas yra sudėtingas, bet kaip žinote, ši tema taip pat yra labai e, sunki ir norėčiau čia padėkoti mūsų komiteto sekretariatui ir, ir savo dviem padėjėjam, kurie iki šiol nebuvo susidūrę su šia tema, bet tikrai labai puikiai padirbėjo ir norėčiau visiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą ir, kaip jau minėjau, sekretariatui ir savo dviem padėjėjam. Ačiū. Merci beaucoup, euh, Madame Rodberant, pour ce rapport. Euh. Ačiū, poniai Rodberant. Pranešimas tikrai subalansuotas ir kondensuotas, o dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir pradėsiu nuo pono Šnelhart. Ačiū, pankpininkė, ponas ir ponai. Manau, pribrendo laikas jau antrą tvarkaraštį pasiūlyti dėl spongiforminės encefalopatijos kadangi per pastarusius metus šiam klausimui skiriame pakankamai daug dėmesio nuo 1990 metų. Parlament nuveikė didelį darbą ir e, pakeitėme ES galiojančias procedūras. Dabar pastebime teigiamų rezultatų, galime tačiau Tai yra galime konstatuoti, kad susirgymų atveju mastai sumažėjo ir dabar esame patekę į visiškai naują padėtį ir turime iš naujo apmastyti, ar neturėtų atsispindėti taip pat ir teisės aktuose šie teigiami pokyčiai tam, kad e, reikalavimai griežti kurie dabar taikomi, galėtų būti šiek tiek sušvelninti. Nepaisant to, visą laiką turime vadovautis siekiu ginti mūsų piliečių, saugoti mūsų piliečių sveikatą, taip pat ir gyvūnų gerovę užtikrinti. Todėl, manau, pranešėjos pasiūlymas visiškai atitinka daugelį sričių šios siekius dėl kempinlygės stebėsenos. Aš nesilaikyčiau tokios griežtos nuomonės didinant amžiaus ribą. Pastaraisiais metais daug tyrimų atlikome, tai kainuoja nemažai lėšų, tačiau mano nuomonė, kalbant apie žmonių ir gyvūnų sveikatą, neturėtume vadovautis vien išlaidų veiksnių, tačiau nemažai tyrimų atliekama tokių, kurie jokių rezultatų neatneša. Aš čia laikyčiausi šiek tiek švelnesnės pozicijos nei pranešėja, nes reikėtų, mano nuomonė, dar kartą pasvarstyti, kas būtina, kokius tyrimus būtina atlikti ir kokius ne. Dėl draudimo šerti arba naudoti gyvulinės kilmės pašarus Atitinkamos draudžiamosios nuostatos susijusios su trečiaja šalutinių produktų kategorija yra perimamos. Savame suprantama, kad reikia tikrinti skerdiklas, reikia išduoti joms atitinkamas licenzijas tam, kad būtų užkertamas kelias kanibalizmui gyvūnų pašarų grandinėje. Tačiau ateityje privalome užtikrinti kad atrajojantis galvėjai nebūtų šeriami e, gyvulinės kilmės baltymų produktais. Nenoriu čia leistis į gyvūnų anatomijos dalykus. Manau, kad turėtų būti aiškiai patvirtinta tokia nuostata. Nepasant to, manau, kad vertėtų iš naujo apsvarstyti, ar nereikėtų nustatyti tam tikros paklaidos susijusios su atrajojančių gyvūnų pašarų gamyba. Tai neturėtų reikšti, kad iš šios pašarus būtų sąmoningai dedami gyvulinės kilmės produktai, tačiau čia kalba eina apie tuos pašarus kuriuose, kurios gaminant būtų sudėtinga visiškai užkirsti tam kelią. Taigi atitinkamam pranešės pasiūlymai visiškai pritariu, būtų įdomu išgirsti, kokios nuomonės laikosi komisija, nes prieš daug metų tvirtinant mūsų atitinkamą pakeitimą buvo siūloma naudojant tam tikrus avių veisimo metodus, sumažinti e, susirgymo atvejus dėl kohortų skirdimo. Aš e, nepritariu tokiam pasiūlymui, manau, kad jis yra per griežtas, turint omenyje e, mūsų turimus galvijų bandų kiekius, aš nemanau, kad reikėtų visą kohortą skersti, jeigu būtų aptiktas vienas encefalopatijos atvejis. Taigi siūlyčiau šiek tiek labiau atsižvelgti į tikrovę ir atitinkamai priimti savo sprendimus. Klausimas susijęs su dioksinu ir biodujų gamybos jėgainėmis ir šiam dėl atitinkamų pasiūlymų, mano nuomonė galbūt nebūtų visiškai tokia kaip pranešėjos. 1999 metais, kuomet kilo dioksino skandalas Belgijoje, mes nustatėme aukščiausią ribinę vertę dioksino ir šiuo metu ta riba yra, negali būti mažinama todėl, kad egzistuoja atitinkamas e, užsikrėtimo dioksinų pavojus dėl įvairių e, šiluminių elektrinių išskrimų medžiagų ir panašiai dėl uh, nuo kaulų nugramdamos mėsos, manau, kad e, pranešėjos pozicija yra šiek tiek per daug griežta, dėl ženklinimo teikiamas pasiūlymams būtų galima pritarti. Bendrai tariant, e, manau, kad šiais pasiūlymais mes atsižvelgtume į naujas aplinkybės ir galėtume sutaupyti atitinkamai lėšų. Labai ačiū. Marit Polsen. Marit Polsen. Tak, fru ordförande. Kok. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Labai įdomu skaityti šį dokumentą. Šiame komitete dirbau, kuomet dirbome maisto kontrolės įvairių lygų klausimais, kempinglygės klausimais daug metų dirbame, taigi tai istorinis momentas. Labai džiaugiuosi, kad Pnerod Beren parengė tokį puikų tekstą. Man kokių tai problemų dėl dokumento teksto nekyla. Tačiau manyčiau, kad atėjo laikas pripažinti, jog turime labai rimtų problemų dėl pašarų, kadangi juose trūksta baltymų. Ir yra daug gyvūnų kategorijų, kurie yra visėdžiai, keulės ir o, naminiai paukščiai iš tikrųjų ėda ar lesa viską, kas tik pasitaiko, nors kai kuriais atvejais gyvūnai galbūt pagrindė yra žolėdžiai, vis tik tai jie e, ėda viską, ir tam, kad būtų galima išvengti kanibalizmo ir atitinkamų lygų plitimo, vis tik tai reikia drausti atitinkamas pašarų grupės. Mes turime galimybę atskirti vienas baltymų rušis nuo kitų, turi būti galimybė užtikrinti tinkamus patikrinimus visoje širimo grandinėje, kad būtų galima atskirti pašarų rušis ir kad būtų galima atlikti patikras vietoje, ar laikomasi nustatytų reikalavimų. Kaip pana Šnelhart pasakė, yra ir kitų rūšių gyvūnų, kurie yra visiški žolėdžiai ir kurie neėda nieko, kas būtų gyvūninės kilmės. Dabar, kalbant apie maisto ir pašarų saugą, norėčiau paklausti komisijos, ar būtų galima didesnį dėmesį skirti tam klausimui, kaip atliekami patikrinimai valstybėse narėse kaip pranešė dėl kontrolės reglamento, turiu pasakyti, kad mane iš esmės šokiravo tai, ką mačiau mm, valstybėse narėse, kaip yra vykdomi maisto e, saugos patikrinimai. Mes galvome, kad rizikos vertinimas galėtų būti puikus būdas pritaikyti uh, patikras prie situacijos vietoje, nes aišku, kad rizika galbūt skirtinga skirtingose valstybėse narėse, bet to reikia atsižvelgti ir tai, kad skirtingas maistas yra vartojamas skirtingose valstybėse narėse. Manau, kad turėtumėm iš naujo pažvelgti į rizikos vertinimą Galbūt reikėtų geresnio visuomenės švietimo, geresnio e, specialisto apmokymo, reikėtų galbūt detalesnių taisyklių ir nuostų dėl to, kas yra rizika, kokia yra rizika, ji turėtų būti geriau apibriešta nes labai dažnai inspektoriams yra pakankamai sunku atskirti, e, kas yra labai pavojingos medžiagos ir kas yra pakankamai nepavojingos medžiagos. Aš ypač galvočiau čia apie 20 punktą. Toliau dėl 22 punkto, ponė Rodberent, aš nesu tikra, apie ką jūs čia kalbate. Galbūt jūs galėtumėt plačiau paaiškinti dvišalių pagrindų tą nuostatą. Dabar dėl mechaniškai atskirtos mėsos. Aš nežinau, čia ar turėčiau verkti ar juoktis. Mes visi savo kasdieninėme gyvenime pakankamai daug maisto išmetam tiesiog. Mano šalyje žmogus, kiekvienas gyventojas išmeta apie 50 kg um, tinkamo vartoti maisto um, per ketvirtį. Tai yra tikrai dar visiškai tinkamas vartoti maistas, kuris yra tiesiog išmetamas, nesuvartojamas kiekvieną mėnesį. Kaip taip gali būti, kad tada reikėtų dar ieškoti tokių galimybių, kaip kad, pavyzdžiui, mechaniškai atskirti mėsos, kur, pavyzdžiui, um, kad reikėtų tokios mėsos, kur kaulai sumetami į o, um, mėsmalės ir kur paskui mechaniškai išskiriama dar kažkokia tai kažkokia mėsos plaušeliai. Nežinau, kaip gali būti, kad reikia to, tokios rūšės mėsos, kuomet kas kiekvieną mėnesį yra išmetama pakankamai daug maisto, kurį dar būtų galima valgyti. Tai būtų gal mano toks klausimas, tokia pozicija. E, liberalų e, frakcijos pozicija būtų tokia, kad aš siūlyčiau paremti visus e, punktus su vienu klaustuku dėl 20 punkto. Aš norėsiu dar vis tik tai paprašyti, kad būtų sustiprinta ta nuosta dėl kontrolės. Ačiū už Jūsų pasisakymą, Jim Nicholson. Uh. Much, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėjos parengtą pranešimą. Žinau, Dagmar, pažįstu Dagmar jau e, daug metų. Ji dėl GSE, galvijų kempinlygės krizės tikrai pasirodė kaip ekspertės tais klausimais. Tai aš labai džiaugiuosi, kad įrengė šį pranešimą, kurį šiandien svarstome. Uh, Manau, kad pranešime teisingai pabrėžėmi svarbiausi klausimai, kad mes turėtumėm išvengti tokių atvejų, kokius matėme praeitie pasikartojimo. Mm, kalbant apie GS e, atvejus, visos nuostos yra teisingos, tačiau aš manau, kad neturėtumėm užmigti ant laurų, nes gali USE sugrįžti iš naujo, gali vėl būti jos protrukiu. Uh, aš galėčiau tikrai paremti didžiąją dalį to, ką pranešė surašė į pranešimą. Vis tik tai būtų man kai kurių dar klaustukų nežinau, galbūt dėl to, kad turėjome GSE, Junktinėje karalystėje tiek daug proveržių, kai buvo tiek daug išpjauta galvijų, galbūt vis tik tai atsižvelgiant tai, iš kur aš esu, ku, ku, mano apygarda, aš manau, kad vis tik tai reikėtų galvoti apie tas situacijas. Aš suprantu, aišku, tą spaudimą dėl pašarų trūkumo ir taip toliau, tačiau mes vis tik tai turime kelti savo klausimą, ar tai yra vienintelis būdas išspręsti baltymų deficito klausimą. Aš vis tik tai galvočiau apie atsargumo priemonių numatymą. Na, tikrai reikėtų pasvarstyti, ar gerai būtų vėlgi kaulamilčius įtraukti ir vėl juos naudoti pašaruose reikėtų pasiremti sveikų protų vis tik tai ir pagalvoti apie tai, kaip bendrai tai būtų pristatoma visuomenė. Mm, ką galvoja, aš nežinau, kitose valstybėse narėse, bet mano šalyje bendrai visuomenės nuomonė būtų nepalanki e, šios pašarų rūšės įtraukimui vėl į pašarus. Dėl mechaniškai atskirtos mėsos, ką ponia Pausen pasakė, aš labai pritarčiau, aš tikrai nematau visiškai jokio poreikio uh, Mm, tokią mėsą naudoti. Aš tik tai suprantu, kad čia tiesiog būdas kai kuriems žmonėms užsidirbti papildomų pinigų iš, iš karvių, iš galvijų. Na ir truputėlį norėčiau paprovokuoti. Aš manau, kad yra ir kitų būdų spręsti baltymų deficitą pašaruose. Aš manau, kad e, ES labai e, lietai licencijuoja sojos e, gamybą ir importą iš JAF. Aš manau, kad jeigu čia spačiau žengtumėm tuo keliu, tai galėtų būti išspręstas tas klausimas greičiau. Uh, Vertinant tai, kas yra jau ateit, praeitie įvykę, prisiminkime ir dioksino skandalą ir prisiminkime tai, kas mano srityje yra buvę. Mes aiškiai matome, kad yra kai kurie, kas bando nukirsti vieną ar kitą kampą, pažeisti taisyklę vieną ar kitą. Uh, Ir kai staiga tai ištinka, niekas nebesupranta, kodėl iš dabar taip žmonės piktinasi tuo. Tiesiog, manau, turime pasirūpinti, kad būtų standartai, labai aukšti standartai ES įgyvendinti. Tikrai galėčiau paremti didžiąją dalį teksto, bet vis tik tai raginčiau žengti į priekį labai atsargiai, nes vis tik tai reikia galvoti, kaip mes visas tas nuostatas pristatysime vartotojui. Euh, Labai ačiū. Dagmar. Labai ačiū. Prieš susteikiant žodį komisijos kolegoms norėčiau sureaguoti į kelis pasisakymus. Tai, ką minėjo ponas Šnelhart dėl amžiaus ribos padidinimo iki 72 mėnesių 22 valstybės narėse. Nereikia mūsų įsispręsti, tas sprendimas jau priimtas. Aš tik atkreipiu dėmesį į tai, kad sprendimas buvo teisingas. Komisija galbūt per daug e, protinga yra ir korektiška, kad tokį sprendimą priimtų nesiklaususi parlamentą, tačiau noriu atkreipti dėmesį į tai, kad uh, Tolesnis amžiaus padidinimas turi būti vykdomas labai apdairiai ir e, kempinlygis e, stebėsinos programa turėtų ir toliau išlikti pakankamai svarbi Europos Sąjungoje tiek faktiniais, tiek emociniais sumetimais remiantis, apie tai ir ponas Nikolson minėjo. Ir su tais emociniais dalykais yra susijusi encefalopatijos stebėsina, todėl reikia atitinkamai šią programą peržiūrėti ir e, įvertinti galimybę didinti galvijų, tikrinimų galvijų amžių. Toks sprendimas būtų įmanomas ir priimtinas tik tuo atveju, jeigu per artimiausius metus bus e, nustatytas susirgymų mažėjimo atvejis. Šiuo metu tokių atvejų šis metais buvo nedaug, tik tai 67 per metus. Tačiau vis dėlto. Dėl draudimo pašaruose naudoti gyvulinės kilmės produktus. Aš niekuomet nepasisakiau prieš atitinkamą draudimą, visą laiką buvau prieš šį pasiūlymą, taigi turime grįžti prie šio klausimo ir elgtis racionaliai, nėra jokių priežasčių visą eidžiams gyvūnams, kurie ir vadinasi dėl to taip, kad viską ėda, todėl jiems nebūtų galima sušerti kito gyvūno gabalėlį ir gamtoje jie lygiai taip pat galėtų pasielgti. Mes visą laiką čia kalbame apie e, skerdienos atlikas ir galima būtų teikti, kad jos atrodo nelabai kaip gražiai, tačiau tai yra vertingi gyvuliniai baltymai. Ir klausimas yra, ar turime juos dabar švaistyti. Jim Nicholson minėjo, kad e, supranta tą daromą spaudimą. Tačiau čia kalba eina ne tiek apie ekonominį spaudimą, klausimas čia taip pat yra ir moralinio pobūdžio, ar neturėtume panaudoti e, tas atlikas protingai. Aš visą laiką maniau, kad turėtume jas panaudoti. Kanipalizmo aspektus aš taip pat atsižvelgiu. Merit Paulson jau prieš kelias metus savo pranešime apie tai minėjo, po to e, nuostatos buvo įtrauktos į bendrą pranešimą kartu su ponu Šnelhartu. Šios aspektus aš atsižvelgsiu. Pone Paulson klausė, kaip galima nustatyti e, tą gyvulinę kilmę arba iš kokio gyvūno, kokio gyvūno atlikas naudojant atitinkami pašarai buvo pagaminti mm, Europos Sąjungoje. Egzistuoja atitinkama metodika, galbūt ponas Pudelė ar ponas Vandai galės paaiškinti, ką tas sutrumpinimas PCR e, reiškia, tačiau nuo 2011 metų antrojo pusmečio jau to, ta metodika bus galima naudotis Europos Sąjungoje. Ir aš jau minėjau, kad draudimo panaikinimas turėtų remtis atitinkamą patikimą metodiką, siekiant nustatyti baltymų naudojimo pašaruose kilmę. Dėl ribinių verčių arba tų paklaidų nesielgsiu taip isteriškai siūlydama, kad arba teikdama, kad ir atrajojantis gyvūnai niekuomet savo gyvenime jokios mėsos nesuvalgo. Aišku, kokį slieką jie praryja žolę rupšnodami <clears throat> pievoje. Taigi, e, yra taip taip ir patenka tam tikri prijonai e, iš perdirbtų avių galvų į žolėdžių gyvūnų pašarus. Na, lygiai taip pat e, gali juos patekti ir netyčia koks nors paukščiukas arba pelytė. Apie tai galima ilgai diskutuoti, tačiau reikia nustatyti, arba apsispręsti reikia nustatyti tam tikrą ribinę vertę E, žolėdžių gyvūnų pašaruose gyvulinės kilmės e, produktų. Aš manau, kad e, to neturėtume daryti, nes šis signalas būtų įvertinamas kaip galimybė truputėlį kaulamilčių įmaišyti į karvių arba galvėjų pašarus. Ponas Leihartas kalbėjo apie kohortų skrodimą ir e, žinote, kokia yra galimybė, jeigu kempilgės atvejais nustatomas, tai e, visa banda yra paskerdžiama ir e, jų mėsa nėra panaudojama, arba kitas sprendimas yra, e, jie laikomi, kol nemiršta natūralią mirtimį. E, Dabar yra svarstama galimybė perėti prie įprastinės darbo tvarkės ir teikti, kad e, vienas atvejis e, susirgymo dar nieko nereiškia ir e, mes galime kitų gyvūnų paskerstų mėsą ištirti ir jeigu nenustatytas kampilingas atvejis galima būtų tą mėsą panaudoti. Aš tokiam pasiūlymui nepritariu. Ir sakyčiau, kad toks komisijos pasiūlymas yra pakankamai drasus, jeigu ne provokacinis arba provokuojantis. Taigi e, norėčiau, kad komisijos atstovai paaiškintų, kaip tokį pasiūlymą reikėtų pristatyti visuomenė. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, Šlezigo, Holstein arba Turingijos arba kitoje nors ganykloje ganosi kokia nors banda ir ten yra nustatomas kempingas atvejis ir mes elgiamės, tarytum nieko neatsitiktų, tai kaip jūs tą visuomenį ketinate pristatyti, man tai yra neįsivaizduotina. Aš e, norėčiau, kad e, tie gyvūnai e, būtų laikomi, kol patys neišgaiš, tačiau jų mėsą naudoti mytybos grandinėje yra nepriimtinas dalykas, nes 67 atveju 2009 metais vis tik tai yra per didelis skaičius, nu, galbūt 2-3 e, atvejai per metus ir būtų e, priimtini arba toleruotini, tačiau jeigu mes šį pasiūlymą dabar patvirtinsime, tai prisidės tik tai prie dar blogesnio mėsos įvaizdžio apie dioksinus buvo kalbama, aš turėjau minėję e, apie dioksinų ribinės vertes žuvų miltose, kurios yra dirbtinai nustatytos ir galioja jau ilgus metus ir e, jų aukščiausios ribinės vertės e, yra paremtos įvairių lobistų pastangomis žvejojančių įmonių lobistų Šiaurės ir e, Baltijos jūrose, tam, kad e, atitinkamas žvejybos įmonės galėtų savo sugautą žuvį kaip nors perdirbti. Taigi, manau, kad būtina peržiūrėti šią nuostatą. Pane Paulsen klausė dėl 22 punkto, taip pat susijusio su biodujomis. Galite įsivaizduoti, kad 14 e, metų dirbau šioje srityje susijusiu su Kempingė ir buvau atitinkamo komiteto pirmininkė, tačiau nieko apie šį dalyką nežinau. Aš e, klausinėjau savo kolegų, kurie taip pat yra ir ūkininkai, to pačiu metu vienas iš jų ir Žemės ūkio komiteto pirmininkas ir jie atkreipė mano dėmesį į tai, todėl šį punktą ir įtraukiau, kad mes turime nusekliai elgtis dėl tam tikrų hygienos reikalavimų susijusių su šalutiniais gyvūnės kilmės produktais. Jeigu jau šias rytyje galioja griežtos taisyklės e, gyvūnų, gyvūnės kilmės baltymams ir todėl turime tos pačius griežtus reikalavimus taikyti ir tuo atveju, jeigu biodujų gamybos e, įmonėje yra deginami atitinkami produktai ir e, jie yra e, kaitinami iki 70 laipsnių ir todėl gali skirti dioksiną. Pone Palsen minėjo taip pat ir 20 straipsnį, tačiau 20 straipsnėje, kuris taip pat yra skirtas dioksinui, tiksliau punktui, aš a, e, a, e, įtraukiau tam tikras nuostatas dėl maisto produktų kontrolės, kuri vykdoma ES pagal tam tikras taisyklės, o e, atlikus europinio lygio patikrinimą, jau tolis, tolesni patikrinimai vykdomi valstybėse narėse. Todėl aš siūlau atitinkamai sugriežtinti turybinių verčių kontrolę dioksino, nes e, dioksino skandalo atveju mes konstatavome, kad kuriuose valstybėse yra per retai kontroliuojamas e, dioksino kiekis, būtent dėl šios priežasties įtraukiau šį punktą džimiai. E, tu minėjai apie tam tikrą nepasitenkinimą galinti kilti dėl pašarų draudimo. Suprantu tą poziciją, tačiau, kaip jau minėjau, emocijos yra puikus dalykas, tačiau neturėtume jomis vadovautis priimdami teisės aktus. Gyvūnės kilmės proteinų, tai yra baltymų draudimas vartoti žmonių mytybos grandinė yra visiškai neracionalus pasiūlymus. E, mes turime tačiau elgtis garbingai, pristatydami savo pozicijas tiek čia parlamente, tiek ir į išorę, nes e, pusė keulės arba e, paukštienos atlikos, kurios yra naudojamos gyvūnų maistui gaminti, naminių gyvūnų maistui gaminti, Tai ar mes dabar turėtume išmesti tas atlikas ir vietoj to brangiai mokėti, pirkdam, brangiai mokėti už perkamą geniškai modifikuotą soją, tam, kad galėtume e, jos produktai šerti mūsų gyvulius, nes mums reikia, tiems e, gyvūnams reikia e, gyvulinės kilmės baltymų. Taigi, bet kokia atveju draudimas atitinkamas gali būti patvirtinas tik tai valstybių narių lygmenių. Dėl sojos, tai aišku, soja yra svarbi sudėtinė mytybos grandinės dalis, aš tą puikiai suprantu ir žinau, tačiau e, mes neturime Europos Sąjungoje pakankamai aliejinių augalų e, ir netgi jos augindami gaminame iš jų e, biologinį arba žemės ūkio kūrą. E, Jeigu mes šios alienius augalus gaminsime ir iš jų, e, juos perdirbdami, e, tai yra auginsime ir juos perdirbdami gaminsime kūrą, tai tik tai dar labiau sumažinsime e, baltymų kiekius šariamus mūsų gyvūnams, todėl mes turime aiškiai suvokti, kad gyvūnai gyvena pakankamai ilgai ir visi nori, kad jie būtų sveiki, E, ir galėtų savo e, ganytis e, laukia, tačiau jiems reikia taip pat ir maisto. Ir manau, kad tą turi suvokti tiek Junktinės karalystės, tiek ir Vokietijos gyventojai. Ir bet kokie pakaitalai, genetiškai modifikuota soja mums nepradėtų spręsti šios problemos. Labai ačiū. Esu tikra, kad komisija galės mums labai vertingų komentarų pateikti to ir tikimės. Dabar žodžiu teiksiu ponai Pudlė, komisijos vardu pasisakyti. Euh, Ačiū pirmininkė, mes labai džiaugiamės, kad galime mm, būti jūsų komitete. 25 metai praėjo nuo mm, grėsia e atveju Junktinėje karalystėje. Ir štai vėl a, turime galimybę svarstyti ponios. A, Radberen pranešimą. Mes labai džiaugiamės, kad šis pranešimas ne per nelik daug kritikuoja komisiją. Bendrai labai palankiai vertintumėm ponios Rodberent išvadas. Labai trumpai gal tada sureaguočiau, aišku, jeigu turėsite kitų klausimų, tai mielai juos atsakysiu. Dabar dėl priežiūros, dėl kontrolės. Taip, Mes pasiūlėme priemonės uh, sumažinti mm, testų skaičių ir padidinti e, amžių gyvulių. E, mes galvojame, kad tikrinimo sistema leistų vis tik tai analizuoti situaciją, e, kai, tarkim, gyvūnai miršta firmoj, fermoje, kuomet jie yra, tarkim, įtartini, sirgi ar panašiai. 67 atvejus ponia Rodberin paminėjo 2010 metais 35 tokie atvejai buvo. Taigi kiekvienais metais tų atvejų e, vis per pus mažėja. Mes labai tikimės. Uh, pasiekti nulio arba bent jau labai mažo skaičiaus, kur gali būti gal kažkokie tai spontaniški atvejai, smegenų, tarkim, degeneravimo atveju, tačiau iš tikrųjų, tarkim, per gyvūnės kilmės miltus perdomų lygų atvejais praktiškai visiškai panaikintas tokių dalykų, kaip e, kažkada buvo, tai tikrai nebėra jau dešimt metų, sakykime, per, tą laik, per visą tą laikotarpį, kuomet uždrausa naudoti gyvūninės kilmės miltus tai nėra. Aišku, labai svarbu yra antemortem testus atlikti gyvam gyvūnui, nebūtinai, kad, kad būtų tik negyvi gyvūnai tyriami. Čia, aišku, svajonė būtų, tarkim, iš kraujo tyrimų nustatyti jau tokius atvejus, dėje mokslininkai kol kas dar neranda tokių variantų. Dabar dėl pašarų draudimo. Tikrai pritartumėm pranešėjos išvadoms kelio gairių plane jūs, aišku, matėte, kad nėra nei, net nesvarstoma tokia galimybė, kad e, žolėdžiai gautų e, žuvies miltų. Vėlgi sugrįžtumėm prie e, SB sindromo, kur apie 30 tūkstančių atvejų per metus pasitaikydavo. Mes tikrai nenorime sugrįžti prie tokios situacijos. Galiu patvirtinti tai, ką sakė ponė Rodberent. Uh, kad laboratorijos turi iki 2011 metų pabaigos, antros pusės jau turėtų turėti galimybę mums pateikti SPM testus, kad būtų galima išskirti, kokios rūšis pašarų yra, kur gyvūnės, kur negyvūnės kilmės. Tai labai svarbu yra tam, kad būtų galima, m, mm, tarkim, pavyzdžiui, keulienos miltus patiekti paukštėms auginamiems paukščių miltus e, keuliams šerti. Taigi labai svarbu, kad būtų įmanoma atskirti tas skirtingas pašarų rūšis, kad būtų galima po to suteikti leidimus. Be abejo, eksportas bus kontroliuojamas, kad um, tie magiški parametrai būtų, tai vadinami, įgyvendinami kad būtų tai taip pat taikoma ir trečiųjų šalių atveju. Dabar dėl specifinių pavojingų medžiagų čia irgi mm, nėra jokių klausimų. Tikrai laikysimės pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos ar, ar tų taisyklių. Mes aišku, kad š, čia nėra jokių klausimų. Mes laikomės Europos maisto saugumo agentūros reikalavimų. Žinote, šiandien vis galvijų e, e, galvijų e, visas žarinės yra laikomas pavojinga medžiaga ir kol kas, aišku, mokslas nėra dar labai tiksliai išsakęs pozicijos, taigi kol kas, kol kol neturime aiškios informacijos, mes reikalavome, kad visas žarnynas būtų išmetamas, bet mes galvojame, kad, aišku, tonomis vertinant tai yra pakankamai daug prarandama medžiagos. Dabar dėl mokslo tyrimų galime daryti prielaidą, kad ka, kažkada galbūt bus, tarkim, gi, nu, dėl oškų genetiškai kažkas padaryta bus, galbūt atsparumas tas bus nu, e, išaiškintas dėl galvijų roškų viskas aišku dėl genetiško atsparumo, Tačiau dabar Kiprė vykdomi tyrimai, kaip jūs žinote, ir, ir turėtumėm gauti jau 2012 metais um, atsakymus. Deja, dėl galvijų kol kas viskas yra daug sudėtingiau. Visi, aišku, norėjo, kad, kad būtų m, mm, būtent uh, nustatyti, iš, išsiaiškinta, koks būtų genetiškas atsparumas tai lygai, kad būtų galima išvedinėti, pavyzdžiui, kryžminio, uh, kryžminimo būdu atsparius gyvulius. Tačiau tačiau kol kas dar ne viskas aišku. Dabar dėl oficialios kontrolės. Mes čia irgi pritartumėm ponios Polsen e, nuomoniai dėl maisto kontrolės, kuri galbūt ne visiškai harmonizuotai, ne visiškai vienodai atliekama valstybės narėse. Um, maisto ir veterinarinės tarnybos kolegos atlieka, aišku, tikrinimus e, visoje maisto grandinėje. Uh, ne vien tik tai, pavyzdžiui, dėl SB, bet ir dėl gyvų, gy, gy, ir dėl augalų lygų, ir visa maisto grandinė yra tyriama iki pat e, maitinimo įstaigų. Kaip jūs žinote, visa tai yra sėtina, aišku, su finansinėmis problemomis, kadangi dabar daugelis vyriausybių susiduria su finansiniais sunkumais. Uh, situacija kai kuriais atvejais yra labai sudėtinga, Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje pavyzdžiui, ir dėl to dėje patikrinimų e, intensyvumas, kontrolės intensyvumas visoje e, maisto grandinėje kartais nukenčia dėje. Tačiau Mm, pasitelkdami įvairias priemonės ir teisingumo teismą, ir mokymo programas. Ir aš čia um, paminėčiau ypač konkrečiai mūsų vykdomą programą. Mes tengiamės informuoti valstybės narės ir paskatinti jas geriau atlikti um, maisto saugos patikrinimus visoje grandinėje. Dabar dėl SB, e, dėl GSE. Uh, kaip žinote, prioritetas yra daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos vykdytų tinkamą kontrolę ir būtent šios spaudimo pagalba bent jau senose valstybėse narėse kontrolė GSS rytyje tikrai yra labai griežta. Dabar apie dioksiną žuvų miltose. Čia norėčiau akcentuoti tai, jog yra nubriežtos ribos žuvų miltose, kiek dioksino gali būti. Tos ribos yra labai griežtos, sakyčiau, pačios griežčiausios pasaulyje. Mes jas peržiūrėjome atsižvelgdami į mokslininkų išvadas. Atsižvelgdami į vairias ataskaitas, kaip žinote, Baltijos jūroje ypatingai turime problemų mes labai jautriai reaguojame į dioksino problemą. Mm, krizė Vokietijoje vykusi visai neseniai. 2010 pabaigoje, 11 pradžioje dar kartą priminė šio klausimo aktualumą be abejo, nors priežastis kol kas dar nėra, nėra aiškios, bent jau teisingumas kol kas nėra davęs išvadų, tačiau, bent jau kiek aš žinau, tačiau noriu pabrėžti, kad mūsų normos yra pačios greičiausios. Deja, dekontaminavimo sistemos, ypač kai na kalba apie baltymus iš žuvų ar žuvies aliejų. Čia egzistuoja, tačiau žuvų miltų dekontaminavimo metodų nėra, kad būtų galima nukenksminti dioksiną kurio gali būti žuvies miltuose. Tai čia yra problema. Mes žinome, kad vis tik tai žuvies miltai yra labai svarbus baltymų šaltinis. Nors vertinant e, planetos lygmenių, galima galbūt sakyti, kad e, vien gaudyti žuvis tik tam, kad būtų galima jomis šerti e, gyvulius, Kažin ar tai atitiktų tvarų um, jūrų išteklių valdymą, ar, ar manau, kad kalbant apie žuvų išteklius bendrai, tai gal būtų problema. Tad reikėtų galvoti apie gyvūnės kilmės miltus bendrai mm, tai yra labai svarbus baltymų šaltinis, ne vien tik tai uh, neatrajojančiams, bet ir um, kitiems gyvūnams ir galbūt iš tikrųjų reikėtų galvoti apie sojos importą ir iš, iš Amerikos taip pat. Dabar dėl susitarimo. Mes esame pas, dėl, ko, dėl kohorto skerdimo. Mes, kaip žinote, esame pasiūlę, kad jeigu yra nustatomas GSE atvejis, uh, kohortai nebūtinai reikalaujama išskersti e, visą bandą. Galima, pavyzdžiui, jeigu eina kalba, tarkim, apie. Mm, karvės, kurios auginamos tik pienui, galima toliau jas laikyti iki gyvenimo pabaigos ir e, melžti. Siūloma čia galbūt išplėsti tą uh, e, išimti ir galbūt netgi naudoti tokių karvių mėsą uh, atlikus reikiamus tyrimus. Tačiau palyginus su tuo reikalavimu, kad reikėtų iš, išskersti visą kohortą, jeigu nustatomas vienas GSE atvejis, mes galvojame, kad kaip aš jau sakiau, tų atvejų vis tik tai vis mažiau ir mažiau yra, taigi vis mažiau ir mažiau tų kohortų, kurias reikėtų skersti. Dėl mechaniškai atskirtos mėsos mes žinome, kad tai yra ponios Rodberin tarkliukas. Čia mūsų pozicija gal kiek kitokia ir, ir jei leistumėt, išaiškinčiau mūsų poziciją. Uh, mes tengiamės mažinti maisto atliekų kiekius ir turime atitinkamą programą. Kaip žinote, mūsų visuomenė uh, sukuria daug, generuoja daug maisto atliekų. Uh, tokį išmetamas maistas, kurį dar būtų galima vartoti ir aišku atsižvelgiant į bendrą skurdo kontekstą, galvojant apie tvarę plėtrą ir atliekų perdirbimą, aišku, reikėtų tą situaciją keisti. Ir dabar galvojant apie raumenų atskirimą nuo kaulų, kaulus traiškant, malant ir paskui mechaniškai atskiriant tą mėsą, reikia pasakyti, kad gaunami baltymai, kurie, kurių vertė galbūt nėra aukšta, tačiau vertinant iš sanitarnio požio taško galima e, tos raumenys vartoti. Aišku, reikia vengti užteršimo, pavyzdžiui, salmonėlė paukščių atveju, keulių atveju galbūt tai netaip aktualu, bet vis tiek reikalavimai yra griežti. Aišku, galvijų atveju tai yra uždrausta. Tačiau vis tik tai tai yra baltymų šaltinis. Ir mes norėtumėm išvengti tokios situacijos, kuomet tie baltymai tiesiog um, pradinktų. Mm, kai eina kalba apie skerdeną, bet kokio e, gyvūno, ar stambaus, ar mažo, apie 45 procentai yra suvartojami žmogaus ir apie 50-55 procentai skerdienos e, keliauja arba gyvūnų šerimui arba tiesiog į atliekas, kaip, e, tarkim, į kompostą ar tiesiog yra deginami. Taigi tie 55 procentai tai yra daug, tai yra daugiau nei pusė paskersto e, gyvulio. Tai jeigu mes norėtumėm kelis procentus e, susigražinti ir pateikti patiekti vartotojui kaip vartotina mėsą, aišku, ne aukštos kokybės, bet vis tik tai kaip baltymus, kuriuos galima, tarkim, transformuoti į dešą ir panašiai. Aš manau, kad įmanoma tai padaryti. Aišku, jeigu būtų politinė valia uždrausti mechaniškai atskirtą mėsą, tai be abejo mes privalėtume paklusti tokiam reikalavimui, tokiai valiai, bet vis tik tai tai yra svarbus klausimas, bet to ir yra didelė eksporto dalis. Daug mechaniškai atskirtos mėsos um, yra eksportuojama į trečiasią šalis, kurios perka mechaniškai atskirta mėsa, aišku, nedidelė kaina, tačiau tonomis vertinant, tai yra pakankamai svarbus kiekiai ir tai yra gan didelės įplaukos į mūsų ekonomiką. Tai pirmininkė gal tiek pastabų, kurias norėjau iš, išsakyti ir dar kartą norėčiau pasveikinti ponę Rodberin parengus puikų pranešimą. Ačiū ponui Purlė, visi aišku prisijungėme prie jūsų sveikinimo žodžių poniai Rodberin ir ar jūs jūs e, norėtume tarti keletą žodžių, gerbiamą pranešėją. Äh, Dėkoju. Norėčiau baigiantis šiai diskusijai padėkoti už tai, kad tiek daug laiko jai buvo skirta taip, nes tai nėra savaime suprantamas dalykas šiame parlamente. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėm už jų pirmąją nuomonę. Galbūt mums pavyks kitą savaitę susitikti su šešėliniais pranešėjais. Aišku, aš e, ne viskam pritariu, ką pasakė ponas Pudelė. E, taip pat ne viskam, ką pasakė pona Šnelhart dėl kohortos e, skerdimo. Galbūt prie šio klausimo turėsime e, grįžti dar po poros metų, nes jeigu lygos atvejų skaičius taip mažės, tai galbūt mes tikrai galėsime pamastyti apie galimybę neskersti visos bandos. Taip pat mes, mums nereikia keisti teisės aktų, bet galime pasiūlyti valstybėms narėms prašyti tam tikrų išimčių. Taip pat mūsų nuomonės išsiskiria, aišku, ir dėl atskirtos mėsos, nupjautos nuo kaulų mėsos, nes žinote, kad būtent su tokia mėsa buvo susijusi didelė spongiformės encefalopatijos rizika. E, būtent kuomet yra perdirbama raumenų mėsa, Ten slypi didžiulis paso, pavojus, nors apie tai iš pradžių nebuvo žinoma. Taigi, čia galima pas, paminėti tai, kad pasikeitė neseniai situacija. Į tai atsižvelgiant buvo beje pakelta ir amžiaus riba, tačiau taip pat reikia uh, paminėti tai, kad kuomet yra nupjaunant atski, atskiriama mėsa, tai pažeidžiamas kaulas ir gali išsiskirti kaulų čiulpai. E, tai nėra toks retas atvejis. Ir taip pat dažnai gali būti, kad tokioje mėsoje gali būti kažkokios kaulų atplaišos ar dalis. Pone Pudelį, aš Aš gerbiu jūsų nuomonę dėl, dėl to vaidmens eks, e, eksportui, bet, bet aš visuomet pasisakiau už, uh, už ženklinimą, už aišku paaiškinimą vartotojams, kad uh, produktas pagamintas iš uh, mechaninių būdų atskirtos mėsos. Tai galbūt vartotojai tada galėtų apsispręsti bręsti, ar jie pirks tokį produktą. Taigi galbūt šioje srityje galėtume įvesti tokį pat ženklinimą, kokį komisija įvedė ir kitose srityse. Ir manau, kad ta problema atitinkamai ženklinant produktus išsispręstų e, savaime. Mes galime naudoti gyvūninės kilmės miltus, tačiau tai ten tuose miltuose yra ne ka, turėtų būti ne kaulai, o tik mėsos dalis. E, jeigu negalima uždrausti mechaniškai atskirtos mėsos, tai tuomet aš jau pasisakyčiau bent jau už griežtesnės taisyklės. Ačiū pranešėjai, primenu, kad uh, pataisų patikimo terminas yra atitinkama balandžio diena pusiaudienį, balsuosime plenarnėje sesijoje birželio mėnesį komitete gegužė. Ačiū.